Ja, Kolleginnen und Kollegen, ich möchte dann die Sitzung. Labadiena, brangus kolegos. Pradėsime posėdį, tiksliau pratesime darbus, kuriuos pradėjome anksčiau. Dalyvauja Danijos kaip pirmininkaujančios valstybės atstovai. Vakar buvome susitikę su žuvininkystės ir žemės ūkio ministre, o šiandieną norėtumėm pasveikinti Pie Olsen Dair, kuri yra sveikatos apsaugos ministrė. Taip pat ir, ji yra atsakinga ir už priekybos reikalus. Um, kolegė negalėjo atvykti, kadangi, jos kolegė negalėjo atvykti, kadangi dabar tapo mama. Sveikinu ją. Ilgai netrukę suteiksiu Jums žodį, pristatysite Danijos pirmininkavimą, tuomet prasidės diskusijos mūsų procedūra yra tokia 10-15 minučių truks jūsų pristatymas, o tada kolegos užduos jums klausimus. Pirmą kartą užduos klausimą, atsakysite į juos ir tada bus antras klausimų turas. Žodis jums. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Brangus kolegos. Labai džiaugiuosi, kad galiu šiandieną Jums pristatyti e, pirmininkaujančios valstybės programą sveikatos apsaugos srityje. E, dalyvavau oficialiame atidarime e, pirmininkavimo Ježi Buzikas iš Lenkijos taip padalyvavo. Jisai sakė, you will find friends in the European Parliament. Jūs rasite, susirasite draugų Europos parlamente. Visai tuo nebejoju ir tikrai man buvo labai džiugu tą išgirsti. Iš tiesų esu pasirengusi e, Europos Sąjungoje vesti sveikatos, e, dialogą sveikatos apsaugos klausimais. Kaip sveikatos apsaugos ministrė dirbu 11 dienų ir esu pasirengusi pradėti mūsų diskusijas. Mes e, labai nemažai turime taryboje padirbėti su daugeliu teisės aktų, kuriuos pasiūlė komisija, o tai reiškia, kad mums reikia jūsų. Jeigu parlamentas neparems, e, negalėsime parodyti bendrų rezultatų, kurie pasitarnautų visiems Europos piliečiams. O Danija, pirmininkaudama, norėtų pasiekti kuo geriausių rezultatų sveikatos apsaugos rytyje. Pirmininkaujanti valstybė e, turi tris e, didelės temas, kurias nagrinės šioje srityje, sveikatos apsaugos srityje. E, pirma, 500 milijonų piliečių ES ir visi jie turėtų pajusti inovacijas Heart Better Life. Mes norėtumėm, mes tengiamės, kad E, ne vien tik tais ekonominė e, našta būtų sveikatos apsaugos paslaugos, kad tai būtų ir e, inovacijos katalizatorius, kad galėtumėm su šiuo dalyku pasiremdami sėkmingiau išbristi iš krizės. Demografiniai aspektai irgi labai svarbus ir mums reikalinga sveikatos apsauga, kuri pasitarnautų uh, žmonėms taip, kaip jį turėtų pasitarnauti. Reikėtų ES poziciją stiprinti sveikatos apsaugos srityje pasauliniu mastu ir tai galima pasiekti inovacijų dėka. Beje, Danija galėtų, turėtų tas inovacijas skatinti Europoje. E, ES turi labai kritiškai žiūrėti į tai, kaip yra organizuojama ir tai, kaip valdoma sveikatos sritis e, inovacijų srityje. Lygiai tas pats pasakytina ir apie Europos teisės aktus šioje srityje. Mes turime tobulėti, kad galėtumėm e, pasitarnauti savo pacientams. Visai nenustepsite tokie šnekas girdėdami, reikia, kad e, vartotojas su vartotoju būtų konsultuojamasi viso inovacijų proceso metu. Mes tikėmės greitai pradėti E, direktyvos dėl e, medicininių priemonių peržiūrėjimą ir turime rastis pusiausvyrą tarp pacientų saugumo ir tarp e, tinkamos, tinkamos teisinės bazės sukūrimo. Orsense vyks neformalus ministrų susitikimas. Mūsų pirmininkavimo metu Visa tai turėtų vykti e, Kopenhagoje. Jels Week dar turėtų vykti Kopenhagoje gegužės mėnesį. Kitas dalykas, kurį norėtumėm paliesti pirmininkaudami, yra chroninės lygos. E, vis daugiau žmonių gyvena ilgiau jų gyvenimo trukmė ilgėja, o prie to e, e, ilgo gyvenimo dar jie turi ištverti visą eilę chroniškų lygų. Danija, pirmininkaudama, turėtų pagerinti prie, vaistų prieinamumą, pavyzdžiui, e, sakykime, kaip po lygos modeliu galėtų pasitaikinti, pas, pasitarnauti diabetas E, e, mes turėtumėm tobulinti visą sveikatos sistemą, bet remtis tikriausiai diabeto sistema e, ir ją statyti kaip pavyzdį, kaip diabetikai yra šviečiami, kaip jie yra gydomi ir pasiremdami šiuo pavyzdžiu galėsime kovoti su kitomis chroniškomis lygomis. tie žmonės, kurie serga chroniškomis lygomis, turi gyventi aktyvų gyvenimą e, ir visavertį gyvenimą, e, kad būtų kuo savarankiškesni, prie to gali prisidėti naujos technologijos ir kiti dalykai, kuriuos esame sukūrę bei pasiekę. Ligoninėse ir namuose ligonis didžiaja prasme gali pats pasirūpinti savo gydimu ir savo lygą. E, kitas dalykas - atsparumas mikrobams, e, antibiotikams. E, tai yra labai svarbus dalykas, labai svarbi tema, reikalaujanti ne tik tais bendradarbiavimo tarp ES e, valstybių, bet ir tarp viso pasaulio valstybių. Reikalingas institucinis bendradarbiavimas ir norėčiau, kad Europoje tai būtų vienu iš prioritetų. Mes, aišku, į šį darbą, į diskusijas norėtumėm įtraukti parlamentą, Danija norėtų sustiprinti bendradarbiavimą tarp e, e, žmonių ir gyvūnų gydymo anti, antibiotikų, atsparumo antibiotikams um, srityje. Taigi ir gyvūnai, ir žmonės. Toliau um, antibiotikų vartojimas turi būti labiau kryptingas. ES nederėtų vartoti um, kritinių antibiotikų, nebent tai būtų iš tiesų absoliučiai reikalinga. Uh, Be to reikėtų sumažinti antibiotikų vartojimą apskritai ir pasižiūrėti, ar tos iniciatyvos, kurių įmamės, iš tiesų veikia. 14-15 kovo Kopenhagoje vyks konferencija e, skirta e, atsparumui antibiotikams. Ir čia susitiks tiek. E, gydytojai, tiek veterinarai išdėstys visus iššūkius, su kuriais tenka susidurti ir tai, kokį atsaką tiems iššūkiams reikėtų duoti. Su maisto ministru e, Danijoje šio klausimu labai daug teks man bendradarbiauti ir mes prašysime, e, atliekant šį tokį svarbų darbą e, kovoje su atsparumu antibiotikams, tikėsimės jūsų paramos. 2014-2020 metai e, bus sukurta čia e, planas sveikata augimui. E, sveikata ne tik pati savaime yra vertybė, bet ir svarbus augimo katalizatorius krizės metu mes turime užtikrinti, kad piliečiai turėtų prieigą prie kokybiškų paslaugų. Kaip jau minėjome, tą galima pasiekti tik tada, jeigu akcentuosime inovacijas ir tvarumą sveikatos apsaugos srityje. Ir jeigu vystysime naujus efektyvesnius metodus, kad galėtumėm imtis e, lygų prevencijos ir skatinti sveik, sveikatą. Viskas yra išdėstyta pasiūlyme Ir kai pirmininkavo Lenkija, kai vyko taryba, komisija ir komisaras Daly e, pirmą kartą apie programą apsikeitė nuomonėmis, buvo gauta didžiulė parama dėl to, kad reikia, verk, e, reikia renkti įvairias konferencijas, kurios duotų didesnę pridedamą europinę vertę, e, kad taptų tikrų augimo katalizatoriumi. Sveikata yra ne tik tais e, vertybė, bet ir augimo katalizatorius, tai jau minėjau. EPSCO ministrų taryba vyks birželio mėnesį. Lauksime e, parlamento nuomonės tuo klausimu. Taryba ką tik tais savo darbą pradėjo. Mes gilinsimės į visą eilę E, sričių savo programoje. Aišku, kad e, glaudžiai bendradarbiausime su parlamentu, su pranešėjais ir galbūt netgi pasieks pasirašyti susitarimą pirmojo svarstymo metu. Galbūt mums pavyks nustatyti tokį bendradarbiavimą, kuris būtų pagrystas pasitikėjimu, kada galėtumėm kaip galima e, greičiau ir efektyviau siekti pažangos. E, toliau, e, mums taip pat yra prioritetas e, sveikatai kylančios grėsmės tarptautiniu mastu. Mes norime šią temą kaip galima labiau pagvildenti pirmininkaudami. Mūsų pasiūlymas jau yra žinomas jo esmė yra ta, kad e, infekcinės lygos nepažįsta žmonių nustatytų sienų, tad mums reikės labai labai didelės pastangas dėti e, rengiantis tokiam darbui ir, aišku, kovojant e, su krizėmis, jeigu tokių kiltų sveikatos apsaugos rytyje taryba parlamentas ir komisija norėtų, kad E, su sveikatos grėsmėmis būtų sėkmingai kovojama. Kol kas taryba neužėmė jokios pozicijos dėl komisijos pateikto pasiūlymo, tačiau tikslas būtų ES piliečiams e, skirti geresnę apsaugą, jeigu kiltų grėsmių tarptautinių mastų. Mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, manome, kad reikia teikti atitinkamus pasiūlymus sveikatos apsaugos srityje, mes juos teiksime ir tikimės šioje srityje labai sėkmingai bendrauti su jūsų komitetu. Dėl vaistų mes taip pat esame pateikę pasiūlymą, kurį pateikėme kovo mėnesį, komisija tiksliau pateikė ko, um, kovo mėnesį, spalio mėnesį atsiprašau čia yra. E, čia kalbama apie tam tikrų taisyklių keitimą e, susijusi su vaistais. E, viskas, aišku, nukreipta siekia, į didesnį vaistų saugumą. Dabar jau pagal šį pasiūlymą nebegalima išimti e, iš rinkos vaisto, jeigu netliekamas atitinkamas labai didžiulis tyrimas. E, taryba ir komisija, su taryba ir komisija tikimės pasiekti greitų metų konsensuso, labai greitai e, diskusiją pradėsime su parlamentu, bet kokiu atveju. Tikimės dėrybas baigti Danijos pirmininkavimo metu. E, pirmojo svarstymo metu. Ir e, žinome, kad e, atitinkamas komitetas parlamente yra pasirengęs labai aktyviai šia, šiuo klausimu dirbti. Kai priemėme naujas taisyklės prieš dešimt metų, tos taisyklės labai sėkmingai tarnavo, norėtumėm, kad dabar būtų lygiai taip pat. Dar E, pacientų informavimas apie receptinius vaistus. Iš tiesų e, taryboje dėl šio pasiūlymo e, kilo didžiulis skepticizmas, kai kurios valstybės netgi išreiškė savo priešiškumą, nes jos mano, kad kai kurios nuostatos yra prilygintinos cenzūrai, tad reikėtų pasižiūrėti, kaip čia išeiti iš tos uždaros neigiamos spiralės, kaip mm, su šiuo pasiūlymu pasielgti, kaip jį patobulinti. Danija norėtų padiskutuoti su parlamentu e, ir parlamentas galbūt galėtų prisidėti prie šio iššūkio atremimo. Komisijos pasiūlymas skaidrumo, kainų skaidrumo direktyvai taip pat yra pasteiktas. Tai yra tokia direktyva, kurios tikslas sukurti e, vienodas sąlygas ir vienodą prieigą prie vaistų visiems ES piliečiams. Nuo 89 metų nekeista ta direktyva, tikrai praėjo nemažai laiko ir ji paseno. E, E, mes tikimės, e, kad komisijos pasiūlymą galėsime sėkmingai išnagrinėti metų bėgėje. E, taip pat tikimės peržiūrėti teisės aktus susijusius su te, medicinėmis priemonėmis. Mes pirmininkaudami tikimės tą pasiūlymą išnagrinėti, jeigu dar turėsime laiko. E, mes e, išmanesnis ir geresnis gyvenimas. E, mes tikimės pasiremti tuo, ką padarė kitos pirmininkavusios prieš mūsų valstybės, ką padarė parlamentas. Noriu pakartoti, kad taryba ir parlamentas galės kartu darbuotis pasitikėdami vieni kitais ir e, kurdami geresnės sąlygas ES piliečiams. Dėkoju. Ačiū, ponė ministrė, už pristatymą. Labai samus pristatymas buvo. Pristatymas buvo. Jūs labai daug uh, klausimų uh, nušvietėte. Jau 14 uh, kolegų paprašė užduoti Jums klausimus. Peter Lyze. Dėkoju, ponė pirmininkė, už Jūsų pasisakymą. Norėčiau trumpai paminėti medicinos priemonės ar gaminius. Mes vakar jau iškėlėm šį klausimą, nes nagrinėjome nekokybiškų silikoninių krūtų implantų klausimą. Ir Dabar, peržiūrint atitinkamą direktyvą, šiam, šiam klausimui yra skiriamas ypatingas dėmesys. Svarbu, kad būtų užtikrinamas medicinos priemonių ir gaminių tinkamas atsekamumas, ypač kai kalbam apie tuos gaminius, kuriuos žmonės nešiuosi savo kūnę paskui. Buvo kalbėta vakar apie tai, kad net prabėgus metams po tos priemonės įdėjimo į paciento kūną būtų galima atsekti, kas buvo įdėta, kur ir koks tai yra gaminys. reikėtų, kad būtų aišku, kas pateikė tokius gaminius, kas buvo jų tiekėjas, ne tik gamintojų informaciją reikėtų turėti, bet ir tiekėjo, kad būtų galima išvengti e, tų gaminių padirbinėjimo atveju, kad padirbti gaminiai nebūtų naudojami. Taigi, jeigu gaminys turėtų būti leistas naudoti kitur, kaip tai jis turėtų būti e, autorizuojamas kitur. Tai irgi buvo vienas iš vakar iškeltų klausimų. Jūs kalbėjote apie sveikatą kaip ekonomikos augimo faktorių. Be abejo, ekonomikos augimas yra ta tema, kurią mes diskutuojame dažnai. Jūs sakote, kad sveikate pati savaime nėra vertybė, bent taip jau aš supratau, sako kalbėtojas. Mūsų rinkėjai nesutinka su tokiu požiūriu. Priešingai, jie Ir dabar net vienas kitas su gimtadieniu sveikindami linki pirmiausia geros sveikatos vieni kitiems. Ekonomikos augimas yra svarbu, bet sveikata labai svarbu taip pat. Net jeigu ekonomikos augimo nebūtų visai sveikatos reikalai yra svarbus. Tad reikėtų paremti tokius projektus, kurie galbūt nėra tiesiogiai susijęs su ekonomika, bet kurie yra susijęs su piliečių sveikata ir su jos apsauga. Europos parlamentas yra pateikęs siūlymą savo pranešime, kurį patvirtinome pernai mes sakėme, jog yra būtina rimčiau spręsti vaistų klausimą, labiau kreipti dėmesį į šalutinį vaistų poveikį ir tinkamai informuoti apie tai. Atsparumas antibiotikams irgi yra susijęs su šia tema, nes daugelis pacientų ir daugelis Čia esančių kolegų mano, kad štai jeigu problemų nes nebeliko, antibiotikų galiu nebegerti, bet jeigu aš jų negersiu tiek laiko, kiek pasakyta, tai yra, pavyzdžiui, savaitė, tai reiškia, kad atsiranda atsparumas tam antibiotikų, nes gydimo kursas nėra tinkamai užbaigtas. Yra buvę taip, kad žmonės, pavyzdžiui, geria savaitę vaistą taip, kaip gydytojo prirašyta, ir taip ir turėtų būti, nes priešingų atveju e, yra E, išvystoma tai, ką mes vadiname atsparumu antibiotikams. Reikėtų šį klausimą panagrinėti detaliau. Dėkui. Linda McKevin. Dėkoju. Kolega Peter Lyze jau minėjo medicinės priemonės ar gaminius. Vakar iš tiesų mes kalbėjome apie in, grūtų implantus parlamente. Girdėjome, kad uh, Yra daug visokių trūkumų, ypač susijusių su registracijos tokių gaminių sistema. Ir, pavyzdžiui, ir mano šalyje sunku išsiaiškinti, kokia moteris, pavyzdžiui, kokius implantus ir iš kur nešioja, net mano šalyje išsiaiškinti tai yra neįmanoma. Komisijos atstovai vakar sakė, kad bus įvesta brūkšninių kodų sistema, kad būtų užtikrintas geresnis tų gaminių atsekamumas. Mes taip pat kalbėjom ir apie tai, kad medicinos priemonės, kurias pacientai nešioja savo kūne, pavyzdžiui, krūtų implantą ar kitos priemonės, turėtų būti reguliuojamos žymiai griežčiau, reikėtų įdėkti tam tikrą autorizavimo procesą tų priemonių naudojimų visose kategorijose. Reikėtų, pavyzdžiui, pasiremti medicinos agentūra Londone ar kitomis institucijomis. Paaiškėjo, kad E, Amerikos e, atitinkama institucija, kuri be kita ko užsima ir šunų maisto kokybės užtikrinimu užmesgė kontaktus su prancūzijos įmonė ir autorizavo krūtų implantus. Europoje regis nieks net nebuvo girdėjęs apie tokius kontaktus ir autorizavimą. Mes kalbėjome apie sveikatos iniciatyvą. Ir e, ta iniciatyva turėtų būti kuo greičiau įgyvendinta. Mes dabar norėtume paklausyti, kaip bus įgyvendinta tokia iniciatyva kaip elektroninė sveikata e-health. Mes taip pat manome, kad reikėtų nacionalinius e, kontaktinius biurus įdėkti, kad būtų lengviau bendradarbiauti. Ir mes norėtume, kad, sveika, kad būtų kuo greičiau įdėkti atitinkami teisės aktai, gautų tinkamai užtikrinta to kontrolė. Medicinis budrumas, kitas labai svarbus klausimas, kad būtų ne, vieno langelio įdėkimo sistema gali padėti išspręsti daug problemų. Na, žinau, kad parlamentas dirbs kartu su taryba, kad būtų jau pirmo svarstymo metu pasiekti sutarimą, kadangi tai yra klausimai svarbus žmonių sveikatai. Ačiū. Linda, dann für die liberale Fraktion ist jetzt dran Corinne Lepage. Ačiū liberalų frakcijos vardu, Korin Liupaž. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė ministrė, už jūsų žodžius. Trys dalykai, kuriuos norėčiau pažymėti. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie chroniškas lygas, tai yra iš tikrųjų e, rimta problema Prancūzijoje, kas šeštas žmogus kenčia nuo chroniškų lygų. Ir Tai nėra būtinai susiję su senėjimu, jokių būdų. Tai gali būti susiję pirmiausia su aplinkos kokybės faktoriais. Mano klausimas būtų toks, ar yra numatytos kokios nors prevencijos priemonės ir ar ketinama dirbti prie to santykio sveikata aplinkos kokybė, ar jūsų pirmininkat valstybė numato kokiu nors priemonių šią temą. Antras dalykas, kurį norėjau paminėti, yra susijęs su tuo, ką minėjo ponia McEwen. Tai yra nekokybiškus silikoninių krūtų implantų klausimas, nes šiai problemai iškilus iškilo visa eilė klausimų. Pirmiausia dėl to, kaip Europoje į rinką patenka į mūsų šalis ir į visą ES apskritai e, tokius medicinius produktus ir gaminius, kurie menkai tikrinami. E, kaip matėme, problemų dėl to gali iškilti. Ir čia manyčiau, kad kyla vartotojų ir pacientų teisių klausimas tokiais atvejais tos teisės turėtų būti ginamos ir pacientai savo teisės turėtų turėti galimybę tinkamai apginti. Reikėtų numatyti atgrasos priemonės tiems, kurie, pavyzdžiui, sąmoningai sukčiauja, kaip šiuo atveju įmonės, įmonė PIP pasielgia. Trečias dalykas yra atsparumo antibiotikams klausimas. Jūs paminėjote šiek tiek šį aspektą. Atsparumas antibiotikams yra ta problema, kurios mastas nulatos auga. Jūs kalbėjote, kad e, veterinarijos rytis taip pat yra susijusi su šia problema. Tačiau, kad ir kaip būtų gaila, antibiotikai prevencijos būdu, prevencijos tikslams tiksliau vartojami veterinarijos srityje ir aš manau, kad šią linkime taip pat reikėtų siekti pažangos. Šis klausimas galėtų būti susijęs ir su genetiškai modifikuotų produktų klausimais. Tačiau manau, kad jūsų kolegė Aukin gal labiau pakomentuos šį klausimą, nes tų e, genetiškai modifikuotų produktų naudojimas skatina atsparumą antibiotikams. Tai yra viena iš didžiausių problemų. E, manau, kad dabar, kai, vyk, kai turime, kai pergyvename didelių socialinių ir ekonominių sunkumų laikotarpį, piliečiai sveikatos klausimams e, skiria didžiulį dėmesį. Ir tai yra normalu, nes ekonominių e, požiūriu tai yra svarbus klausimas, nes sveikatos reikalai nėra tik tai tie dalykai, kurie reikalauja daug finansinių priemonių ir kitokių ir neduoda jokios naudos. Galimybė gauti sveikatos paslaugas, būti, turėti vienodas teisės šioje srityje, galimybė savim pasirūpinti yra esminiai dalykai galimybė investuoti į save, tiek gaunant žinių apie sveikatą, tiek jie gerinant, yra taip pat labai svarbu. Visą tai padeda įveikti tokias krizės, kurias mes pergyvenam šiandien. Dėkoju. Dank, Corinne Pasch. Jetzt... Ačiū Korinai Liupaž. Karl Šliuter, prašau. Danach Elen Antonescu. O tada pasisakys dar Elen Antonescu. Aš jau turėjau galimybę užduoti Jums keletą klausimų, bet dar porą turiu. Pirmasis yra apie atsparumą antibiotikams. Jūs minėjote spalio mėnesio rezoliuciją ir vienas iš ten išdėstytų mm, reikalavimų yra tai, kad reikėtų nutraukti profilaktinį e, antibiotikų naudojimą, kad antibiotikai turėtų būti skirti tik tai gydimui. Taip pat dar vienas klausimas reikalavimas peržiūrėti genetiškai modifikuotus produktus ar genetinį modifikavimą, kiek tai susijęs su antibiotikais. Europos parlamente buvo surinktos jau dvi konferencijos skirtos kainų nustatymui, inovacijų srityje Na, tačiau čia kyla tam tikrų problemų, nes kalbame apie būtinus dalykus ir ne visada laisvos rinkos principai čia gali būti pritaikyti. Kartais kalbame apie tokius inovacinius vaistus, kuriuos reikia vartoti visą gyvenimą. Taigi mes kalbėjome apie kainų fondą, iš kurio būtų padengiamos atitinkamos tokių vaistų sąnaudos. Ir taip pat e, kalbėjome apie tai, kad e, reikėtų taikyti atitinkamą inovacijų dėgymo sistemą. Tokią sistemą aptarė ir Junktinių valstijų senatas ir paskaičiavo atitinkamas sąnaudas. Ar pirmininkaudami jūs e, kelsite šios klausimus? Ačiū dabar. Mulțumesc, domnule președinte. Ačiū toliau, Elen Antonescu. Ačiū, ponė ministrė, už pristatymą. Norėčiau pasidžiaugti kad jūs, e, kad jūs pirmininkaudami skiriate prioritetą chroninėms lygoms. Mes žinome, kad e, investicijos į geresnį chroninių lygų gydimą gali pagerinti pacientų gyvenimo kokybę, sumažinti naštą, kurią jie turi, e, kurią, kurią turi nešti ligonių šeimos, o taip pat labai teigiamai gali įtakoti ekonomiką, kadangi labai sunku laikotarpį gyvename pacientai e, aktyvų gyvenimą gyvena ilgesnių savo gyvenimo laikotarpiu. Tad norėčiau dabar paklausti jūsų, kokiais etapais jūs simsitės e, ankstyvo chroniškų lygų nustatymo ir kaip jūs skatinsite sveiką gyvenimo būdą. Taip pat norėčiau paklausti, ar turite kokiu nors e, projektų arba informacijos dėl duomenų rinkimo. Uh, dėl rekomendacijų kūrimo, kaip elgtis su neužkrečiamomis lygomis. Mums reikalinga geros praktikos pavyzdžiai, mums reikia siekti geresnio, geresnių žinių apskritai e, susijusių su chroniškomis lygomis. Jau šnekėjo pora mano kolegų apie sveikatos ir aplinkos saugos reikalus e, ir jau buvo pareikštas mūsų susirūpinimas dėl uh, E, aplinkos poveikio sveikatai, dėl to, kad aplinkoje yra labai daug kenksmingų cheminių medžiagų. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Um... Ačiū. Labai džiaugiuosi, kad e, atvyko Danijos vyriausybės atstovė ir mes e, Džiaugiamės, kad e, jums pirmininkaujant prasidės diskusijos dėl sveikatos kaip e, ekonomikos augimo prielaida. Džiaugiuosi tais pasiūlymais, kuriuos pateikė komisija, tačiau manau, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti prevencijai. E, Viršsvario problemos yra minima šiame pasiūlyme. Na ir aš manau, kad reikėtų skatinti pramonės ir gamintojų atsakomybę šiuo požiūriu. Jūs kalbėjote apie mm, diabetą. E, čia sveika mytyba, šia prasme, taip pat yra labai svarbi. Toliau tabako klausimai yra labai svarbus, reikalinga prevencija šioje srityje. Ir aš taip pat esu labai nusivylusi, kad komisija atidėjo tabako gaminių direktyvos peržiūrą. Aš mm, tikėjausi, kad mm, ta komisijos ataskaita e, bus pateikta pirmininkaujant Danijai, bet manau, kad ir pirmininkaujantis Kipras tęs šiuos darbus. Mes iš tikrųjų turėtume ES skatinti gerinti piliečių sveikatą ir kokiu dar konkrečiai priemonių jūs imsitės. Lechner ist der Berichterstatter zur Patienteninformation. Bitte, Christopher. Kristoferis Filleris kalbės, jis turi klausimą reikės dėl informacijos pacientams. Också. Eh, först och främst vill jag välkomna fru minister och jag måste säga... Dėkoju. Aš ma... puiku, kad kava jau dalinama, galėsime dirbti toliau sėkmingai. Dėkoju, ponė ministrė, už jūsų pasisakymą. Matau, kad e, daug dėmesio šiandien yra skiriama, skiriama atsparumo antibiotikams klausimui. Tai yra iš viena iš didžiausių e, grėsmių visuomenės sveikatai. Labai nedaug palyginus kalbama apie tai, nors šiaip tai yra iš tikrųjų labai didžiulis iššūkis. Tikiuosi, kad jūs e, nagrinėsite šį klausimą, taip pat skirsite dėmesį, kaip pirmininkaujantį valstybę, naujų antibiotikų kūrimui. Pritariu Karlui Šliuteriui, svarbu kurti naujus antibiotikus, pasiremti inovacijomis, nes inovacijų šies rytie kol kas nėra daug. Mes be kita ko kalbėjom apie informaciją susijusią su vaistais. Žinome, kad egzistuoja taryboje tam tikras skepsis dėl komisijos siūlymo. ypač skeptiškai vertinamas parlamento patvirtintas pranešimas. Tačiau skepticizmas nebūtinai reiškia, kad taryba turi nieko nedaryti. Mes laukiame, kad ledai pajudėtų, mes norėtume, kad mums bent jau būtų paaiškinta, kaip jūs ketinate žengti pirmin, dirbdami konstruktyviai. Nenorime, kad, būt, kad pirmininkauti valstybė elgdusi kaip mėgančioji gražuolė, kuri nepabus visą pirmininkavimo laikotarpį. Yra visi eilė konstruktyvių sprendimų, kuriuos galima būtų siūlyti. Danija buvo viena iš tų retų šalių, kuri pasirodė būtent labai konstruktyviai keliant šį klausimą. Ir kuri bandė ieškoti sprendimų. Aš tikiuosi, kad visi kartu galėsime rasti taryboje konstruktyvius sprendimus. Taip pat turime dėl farmakologinio budrumo iniciatyvą aptarti. Informacija pacientams teikiama neturi būti taip pat tik popieriuje teikiama, taip pat turi būti numatyti konkretų žingsnį, kad užsimėgstų dialogas. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Na ir paskutinė kalbėtoja pirmo klausimų raundo, ponė Šilders, prašau. O paskui pakviesiu ponę ministrę atsakyti. Ačiū. Sveikinuosi su ministrė na, ir noriu užduoti klausimą, kuris nėra susijęs su teisės aktais. Klausimas apie psichinę sveikatą. Aš atstovauju Airijai ir esu viena iš parlamento psichinės sveikatos reikalais užsimančios grupės narių. 2008-aisiais buvo parengtas psichinės sveikatos paktas, kuriame pripažįstama, kad yra daug užduočių, uždavinių psichinės veikatos apsaugos e, srityje. Ir taip pat pateikiamas rekomendacijos dėl veiksmų penkiose srityse, būtent e, savižudybių prevencija, švietimas psichinės veikatos srityje, taip pat kova su socialinė atskirtimi ir e, stigmatizavimu. Norėčiau sužinoti, kokiu veiksmu pirmininkaujanti Danija imsis, kiek tai susijęs su šiuo paktu. Ačiū, tai buvo pirmasis klausimų raundas. O dabar ministrė atsakys. Tak. O tak for rigtig mange gode. Dėkoju. Labai ačiū visiems už klausimus. Tikrai labai įdomus klausimai. Pamėginsiu atsakyti. Pirmiausia, pabandysiu atsakyti ponui Peter Lyze. Uh, Buvo užduotas klausimas susijęs su skandalu ir su e, silikoniniais kultų implantais. Daugelis valstybių narių minėjo tokį klausimą, e, daugelis e, minėjo tokį klausimą ir mes taip pat manome, kad ši didžiulė problema yra tikrai svarbi. Mums visose šalyse tenka didžiulė atsakomybė atremti tą iššūkį dėl silikoninių krūtų implantų ir laukiame komisijos pasiūlymo atitinkamo, mes kaip pirmininkaujantį valstybė manome, kad komisija šį klausimą įtraukė į savo darbo tvarkę. Nes žmonės iš tiesų nerimauja. E, kitas klausimas, gal ne tiek klausimas, kiek komentaras, e, tai, kad sveikata nėra vertybė pati savaime. Aš norėčiau patikslinti savo mintį. Aš kaip tik tai sakiau, kad tai yra kiekvienam vertybė, savaime suprantama vertybė ir šeimai, ir bendruomeniai. E, bet mes šalia to dar galėtumėm turėti papildomų vertybių sveikatos apsaugos sistemoje. Piliečiai, sveikatos apsaugos sistemos naudoto, vartotojai turėtų taikyti įvairias inovacijas, naujų e, vaistų, ieškoti e, naujų vaist, farmacinių produktų ir panašiai. Bet kokiu atveju e, e, piliečiai turėtų apie tai būti geriau, efektyviau inform, e, informuojami. E, ir tą informaciją reikėtų kaip galima daugiau skleisti, nes e, tai bus naudinga ne tik tais piliečiai, bet ir pačiai pramoniai, kadangi pramonė, vaistų pramonė galėtų daugiau iš to uždirbti. Madame Kirin, E, jau kaip ir atsakiau į klausimą dėl PIP reikalingas, ko gero, brūkšnių kodų reikalinga sistema. E, dirbsime tą linkmę ir manau, kad mes turėtumėm įvesti saugumo tam, tikras, e, tam tikrus standartus ir jų laikomasi, laikymasi medicinių priemonių sitie. Dėl farmakologinio budrumo norėčiau padėkoti Jums už palaikymą. E, mes labai greitai tikimės e, pasistumėti šio klausimu, tikimės parlamento paramos, esame atviri visokiams pasiūlymams ir manau, kad tai bus visiems, visiems naudinga ir jums ir man. E, pone Lepaž, atsakiau klausimą, į klausimą dėl PIP, o kalbant apie sveikatą, tai visiškai pritariu tam, ką sakėte, man visai nekyla abejonių, kad ir jauni, ir seni turi tuo rūpintis. Mes e, Kopenhagoje rengėme konferenciją aktyvaus senėjimo klausimais, nežinome, kad yra pagyvenusių žmonių, kurie jau gyvenimo saulėlydyje jaučiasi aktyviais ir puikiai gyvena, e, turi puikią gyvenimo kokybę. Mes toliau gilinsimės į šitą klausimą, mes tenksimės, kad žmonių gyvenimas E, gerėtų ir kad e, prasitestų tas aktyvus gyvenimo, gyvenimo laikotarpis, kad ir iki 85 metų, kodėlgi ne. Dėl e, atsparumo antibiotikams mes čia nemažai pasistumėjome į priekį, mes stengiamės stengiamės įvesti profilaktinį kai kurių antibiotikų naudojimo draudimą. E, na, dabar tebe vyksta darbai, bet bent jau vilčių yra. Ponu išliteriu atsakysiu, aš kalbėjau apie atsvaromą antibiotikams ir tikiuosi, kad pasieksime to profilaktinio draudimo, o dabar kalbant apie genetiškai modifikuotus organizmus, tai e, aplinkosaugos ministrų yra klausimas ir mūsų klausimas ir dar ateis aplinkosaugos ministras, tai galėsite su juo apie tai pakalbėti. Dar manyčiau dėl inovacijų. Kiekvieną kartą, kai e, dėgiamos inovacijos, tai tuo pasinaudoja ir vargingi, ir turtingi. E, Čia turiu galvoje ne tik tais, apie, e, ne tik tais vaistus ir ne tik tais medicininės priemonės. Buvau, sakykime, steigiamojoje konferencijoje Dubajuje skirtoje e, e, vaistams ir sveikatos priemonėms. Buvo kalbama apie ypatingą tualetą. Jis labai turėtų patogus, e, užtikrinti naujų vietų sukūrimą Europoje ir tuo galėtų pasinaudoti pacientai. Tai būtent tokių mes dalykų turėtumėm ieškoti, kalbėtame apie sveikatos reikalus ir apie augimą. Net tai gal netiesiogiai e, duoda e, naudos sveikatai, bet e, duoda tam tikros pridedamosios vertės. Dabar norėčiau atsakyti poniai Antonesku, kuri klausė apie chroniškas lygas. Mes visiškai pritarėme, kad šis Danijos pirmininkavimo prioritetas yra labai svarbus. Mes turime mokytis vieni iš kitų, turime geriau keistis informaciją tarp šalių ir tikrai nėra jokių priežasčių, kodėl nepasinaudoti e, tomis e, žiniomis, kurios yra sukauptos kitose e, šalyse. Ir mes kaip tik tai tą Danijai pirmininkaujant ir ketiname padaryti. Glenis Wilnot. Yeah. Pone Wilmot, labai atsiprašau, jeigu iškreipiau pavardę. E, jau kalbėjau apie augimą ir apie sveikatą, tai yra e, absoliutus prioritetai Danijos pirmininkavimo metu. E, dabar labai svarbu pasižiūrėti, kokią patirtį esame sukaupę mytybos srityje, sporto srityje alkoholis ir tabakas turėtų taip pat, alkoholiui ir tabakui taip pat turėtų daugiau dėmesio skiriama mūsų sveikatos apsaugos programoje e, dėl diabeto, dėl kitų lygų e, labai daug yra daroma ir dar turi būti daugiau daroma, nes tai, kas yra padaryta dabar, gali teigiamai įtakoti ateitį. E, kaip žinote, su sveikatos apsaugos ministrė, bet taip pat esu ir prevencijos reikalų ministrė. Danijoje prevencija yra be galo svarbus klausimas, tad labai, manyčiau, vertėtų susirūpinti tabako klausimu, nes e, rūkimas yra viena iš pirmųjų priežasčių, dėl ko numirštama. Manyčiau, kad e, Kiprui pirmininkaujant šitas klausimas bus taip pat aktyviai e, vildenamas kaip ir mums. Kristof Filner. E, Džiaugiuosi, kad jūs taip domitės atsparumo antibiotikams klausimais. Tikiuosi, kad šitais klausimais mes tikrai galėsime žymiai pasistumėti į priekį savo pirmininkavimo metu. Tačiau reikės spręsti ir tokią problemą, e, kuri irgi yra iššūkis beje, e, kaip prevencinis antibiotikų vartojimas. Toliau prevencija e, antibi, e, ant, prevenciją medikamentų e, naudojant ant, e, ant vaistus susilaukė skeptiško požiūrio taryb, tar, taryboje. Mes kartu su vyriausybė ir su visomis valstybėmis turėtumėm pasižiūrėti, kaip pasiekti šio klausimų kompromiso. Problema didžiulė, nežinau ar pasistumėsime spręsdami ją, bet šiaip ar taip Danija tikrai turi, Danijos požiūris tikrai konstruktyvus ir sprendimo ieškosime tiek atsakant į pirmąjį turą klausimų. Atsiprašau, atsiprašau, dar pamiršau vieną klausimą. Labai daug popierių turiu priešai save, tiesiog pasimečiau juose. Pamiršau ponios Šelders klausimą. Ji klausė dėl psichinės veikatos ir dėl ataskaitos, e, dėl 2008 metų pranešimo. Kaip ir kitos pirmininkaujančios valstybės, mes pasirinkome prioritetus, aš kalbėjau apie tris didžiuosius prioritetus, tai reiškia, kad mes e, paliečiame kai kuriuos iššūkius tenkančius Europai sveikatos apsaugos rytyje. Ir savo darbe mes tikimės e, būti solidariai padirbėti kartu su ateinančia pirmininkaujančia valstybė ir buvusia pirmininkavusia valstybė. Bet mūsų prioritetai yra nenukrypstantis vieni nuo kitų, o tiesiog tokie prioritetai, kurie sumuojasi vieni su kitais. Ir tą problemą, aišku, kurią paminėjo pane Čelders, iš tiesų spręsime labai rimtai, išklausiau jūsų klausimą ir pasižymėjau jūsų požiūrį. Pirmininkas. Dėkoju, ponė ministrė. Dabar pradėsime antrą klausimų turą. Pradėsime nuo kolegos Jaroslav Mikolazič. Kolega specializuojasi sveikatos politikos klausimais. Ačiū pirmininkė. Nesu tikras, kodėl kolegos vokiečiai kalbantis mane vadina Mikolazik. Na, neteisingai skaitoma mano pavardė. Čia tokia kalbinė pastaba. Dėkoju, ponė ministrė, už tai, kad atvykote į mūsų komitetą. Labai džiaugiuosi jūs čia matydamas. Įdomu buvo išgirsti jūsų programos pristatymą. Ir aš norėčiau grįžti prie poros dalykų, kurie jau buvo šiandien čia paminėti. Galbūt pakalbėti apie juos šiek tiek plačiau. Vakar mes kalbėjome apie krūtų implantų skandalą. Yra ir dar vienas klausimas, kuris dažnai pamirštamas. Moteris, kurios nori krūtų implantų, gali pasirinkti, gali nuspręsti juos nešioti. Tačiau ne visos moteris žino apie visas galimas grėsmės, taigi jos neturi pakankamai informacijos apie galimus pavojus. Taigi aš norėčiau iškelti šį informavimo klausimą. Taip pat kyla grėsmė, kad e, moteris susirgusi krūties vėžiu nebus laiku diagnozuota, nes implantai neleidžia tikrinant aiškiai matyti viso vaizdo gydytojai. Taigi moteris turėtų turėti visą informaciją, kad galėtų pasirinkti, ar nori implanto ar ne. Moteris neturėtų rizikuoti nežinodamos to. Ir dar vienas klausimas - atsekamumas. Šiandien jau taip pat tai buvo minėta, buvo kalbėta apie brūkšninius kodus. Iš tiesų, medicinos prietaisus būtina galėti atsekti, svarbu žinoti, kas kam buvo implantuota Čia šiame komitete ir parlamente apskritai mes kalbėjome apie medicinos prietaisų, taip pat audinių ir lastelių direktyvą. Ir kalbėjome apie transplantacijos klausimus. ir apie galimą audinių ir organų komercializavimą. Taip pat galimybę tapti donoru nereikalaujant kažkokio atlygio. Aš sveikinu Danijos pasirinktus prioritetus, konkrečiai kovos su lėtinėmis lygomis. Ministrė kalbėjo apie diabetą, tačiau aš pats esu atlikęs atitinkamą analizę. Išnagrinėjau padėtį 27 valstybėse narėse, netrukus jų bus 28. Aš Išsigriniau, kokie, kokiais įstatymais valstybėse narėse yra saugomi nerūkantis žmonės nuo tabako poveikio. Žinome, kad rūkimas ir tabako poveikis yra didžiulė problema. Vis jaunesnio amžiaus žmonės pradeda rūkyti, nesuvokdami, kokį pavojų kelia savo sveikatai. Ypač daug yra rūkančių moterų, jų skaičius didėja. Taigi galbūt reikėtų peržiūrėti teisės aktus saugančius ap, nerūkančius asmenys nuo mm, tabako poveikio. Dėkuoju kolegos, tikiuosi, kad šį kartą geriau ištariau, bet kitą savaitę dar geriau ištarsiu jūsų pavardę. Karin Kartenbach. Frau Ministerin, es freut mich. Dėkuoju, ponė ministrė. Džiaugiuosi, kad jūs, kaip ir jūsų vakar čia dalyvavę posėdėje kolegos, kad jūs keliate atsparumo antibiotikams klausimą. Jūs taip pat minite, kad tai bus pirmininkaujančios Danijos prioritetas. Jūs beje holistiškai vertinate šią problemą. Antibiotikų vartojimas E, prevencijos tikslais, pavyzdžiui, kelia problemų veterinarijos rytyje. Kaip ir anksčiau kalbėjo kolegos, norėčiau pasakyti štai ką. Komisaras daly e, yra kėlė šį klausimą ir mes remsime šio klausimo sprendimą. Norime paremti taip pat ir e, nerūkančiųjų teisės. Norime Health Security Initiative programą programai savo paramą parodyti, manyčiau, kad vakcinos e, skiepai yra taip pat viena iš sveikatos apsaugos priemonių, kurios nėra pernelyg, tai, tai nėra pernelyg brangi priemonė, tačiau e, paaiškėjo, kad dėl pernelyg plataus vartojimo vakcinos tampa nebeveiksmingos, nes pavyzdžiui, Pavyzdžiui, yra tokių lygų, kaip taip vadinamoji keulytė, nuo kurios e, vakcina anksčiau veikė sėkmingai, o dabar ši lyga vėl grįžta į, e, vėl, vėl grįžta į Europą, jos atveju pasitaiko dažniau. Pirmininkaujantį Vengriją skiepų vakcinų klausimų rengia konferenciją. Lenkija irgi buvo prisimusi pareigojimų šies ir tie, o jūs Ar ketinate kelti vaikų skiepėjimo klausimą? Mums Europoje tai yra problema, reikia būtent plačiau aptarti šios klausimus. Norėčiau paklausti, ką pirmininkaujantį valstybė ketina veikti šioje konkrečioje srityje. Ačiū, Margarita Auk. Dėkoju. Pone pirmininkė, ačiū, Pie, kad atvykai, džiugu tave čia matyti man įspūdį daro tai, kad tu kūruoji dvi sritis, tačiau pamatysi, kad mes tave tvirtai remiame tavo darbe. Turiu klausimą. Klausimą, kuris yra susijęs su sveikato sektoriumi. Vaistų vartojimo sritis pirmiausia. Vaistų vartojame daug ir tai be abejo turi įtakos viešai sveikatai, visuomenės sveikatai. Ar e, galėtumėte pasakyti, kaip spręsti šią problemą? Kalbėtojas sako, nemoku gerai suformuluoti to, ką norėjau pasakyti. Kaip reikėtų spręsti šią problemą išmintingiau, negu tai buvo daroma iki šiol. Tai yra, jeigu gamtoje dinksta kažkokia rūšis ar kažkas, tai be abejo turi įtakos mūsų sveikatai. Ką ketini daryti šitoje srityje? Toks būtų mano klausimas. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Safijemas Jakokovič. Klaus. Prašom. Hvala lepa, gospod predsednik, in lep pozdrav gospe ministrici. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti atvykusią jūs į mūsų posėdį. Džiugu, kad atvykote diskutuoti su mumis. Jūs kalbėjote taip pat ir apie ekonomikos augimą savo pasisakymę. Tačiau aš manau, kad pirmiausia, turime būti sveiki. Yra daug sergančių žmonių, Krizė paštrino tas lygas, kai kas prarado darbo vietą, pavyzdžiui, ir dėl to visuomenės sveikata prastėja. Norėčiau paklausti, kaip pirmininkaujantį valstybę galės užtikrinti, kad sanitarijos visuomenės sveikatos klausimai būtų sprendžiami efektyviau, kad žmonės galėtų pasinaudoti efektyvę sveikatos apsaugos sistemą, nes efektyvumas dar yra gerintinas dalykas. Efektyvumo nebūtinai turi būti siekima tik paciento sąskaita. Svarbu, kad pati sistemos vidaus valdysena būtų pagerinta. Sveikata yra labai svarbi priemonė. Tai yra ypač svarbus dalykas žmogui. Būtent dėl to turėtume laikytis globalaus požiūrio į pacientą. Netrukus bus įtvirtintas laisvas pacientų judėjimas Europoje. Tad norėčiau jūsų paklausti, kokios bus tos priemonės, kad būtų galima geriau užtikrinti šio sektoriaus koordinavimą ir pirmiausia, kalbant apie chroniškas lygas, svarbu užtikrinti tinkamą keitimas informaciją. Tikslas svarbiausias būtų sumažinti sveikatos sistemos išlaidas, sąnaudas. Ir čia norėjau paminėti receptų išrašymo problemą. Pacientų eilių e, problemas. Ką reikėtų daryti šiuo ekonominės krizės laikotarpiu, užtikrinant geresnę sveikatos apsaugą. Ar turite, pavyzdžiui, kažkokių konkrečių pasiūlymų susijusių su visuomenės švietimu? Pavyzdžiui, dėl silikono naudojimo, nes silikoninių implantų naudojimas tampa mada, jeigu taip galima pasakyti. Linkiu Jums sėkmės darbe. Ir tikiuosi, kad tarybos išvadose sveikatai bus skiriama derama vieta. Dėkui. Ačiū kolegos. Dvi minutės kiekvienam klausimui užduoti, kad visi kolegos spėtų paklausti ir kad ponė ministrė dar liktų laiko atsakyti. Nes ponė ministrė dar reikia skubėti kitus susitikimus. Kolega Jorgensen ir paskui Ane Weisberger. Mange tak til ministeren. Det er, er godt at Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti taip pat ir ministrė. Labai džiaugiuosi, kad atėjote į mūsų komitetą. Turiu du klausimus. Pirmas klausimas yra susijęs su tokia tema, kuri e, ir aplinkosaugai, ir sveikatos apsaugos reikalams rūpi. E, manau, kad tu galėsi atsakyti į šį klausimą. Na, e, cheminių produktų mišiniai mūsų e, įstatymai e, labai neblogi e, ir apie pavojingas medžiagas, ir apie mažiau pavojingas medžiagas mes esame nemažai įstatymų prikūrę, bet dėja ne reglamentuojama tai, kaip mažiau kenksmingos medžiagos sumaišius jas su kitomis tampa labiau kenksmingomis tas jų e, sumaišymas yra kažkaip tai įstatymuose paminėtas, tačiau e, su metodologija bėda. Kitas klausimas, kurį norėčiau užduoti. Kitame Kolega Šaldemas žino tuo klausimu daugiau, bet jis dalyvauja kitame posėdėje. E, dar gal galėtumėte pasakyti, ką galima konkrečiai padaryti diabeto e, klausimu. Žinoma, labai svarbu su nutukimu kovoti, maitinimosi, e, geresnio maitinimosi laikytis ir panašiai. Ane Weisberger, o po jos klausimą užduos Stavis Lums. Ačiū ponė ministrė, kad atvykote į mūsų komitetą. Labai džiaugiuosi bendradarbiavimu su pirmininkaujančia valstybė. Taip pat man susidaro toks įspūdis, kad jūsų atliekamas vaidmuo yra didžiulis, labai konstruktyvus ir labai nemažai klausimų pastumėjote į priekį. Kaip sakė kolega Fildman, e, jūs tikrai labai daug dėmesio skiriate pacientų informavimui, norėčiau, kad taryboje pasirūpintumėte, kad ši tema būtų atidžiai, atidžiai diskutuojama kad šią temą būtų e, atidžiai diskutuojama, kad būtų daug skiriama dėmesio um, farmaciniam budrumui. Mes kaip parlamentas beje šiam klausimui skiriame labai nemažai e, Galbūt galėtumėm daryti taip, kaip siūlo taryba, bet galbūt galėtumėm ir kažkaip tai kitaip. Bet kokiu atveju informa, informuoti pacientus reikia konstruktyviai. Labai svarbu, kad pacientai gautų informaciją, kuri jiems yra būtina. E, ir pasakysiu, kodėl. Daugiau negu 50 procentų informacijos, kurios, kurią galima rasti internete, yra klaidinga informacija. Daugelis e, pacientų renka informaciją internete, todėl reikia, kad į internetą patektų patikrinta teisinga informacija, kurią pacientas galėtų pasikliauti. Kai kurios valstybės narės e, turi tam tikrų teisinių išlygų. Mano federalinė vyriausybė taip pat uh, Ir manyčiau, kad e, informacija, kuri yra teikiama apie vaistą, kuri yra e, duodama jo anotacijoje, galėtų būti talpinama ir internete. Galbūt e, būtų gerai iškirsti jūsų nuomonę šio klausimu. Pone Veslund, ačiū. Pirmininkė. Ačiū, ponė ministrė, aš esu čia. Labai ačiū, kad atvykote į mūsų komitetą. E, pritariu daugeliu pasisakiusių kolegų minčių. Tikiuosi, kad Danija, pirmininkaudama, iš tiesų labai smarkiai padirbės, rengs įvairias konferencijas ir panašiai. Kaip žinote, pagal europinę tradiciją reikia, e, dažnai yra remiamasi statistika mes taip pat norėtumėm tam tikros statistikos susijusios su e, gyvūnų ir žmonių gydimui naudojamais vaistais, kad įsitikintumėm, kad e, antibiotikų ES naudojama mažiau. Kitas dalykas - hormoniniai sutrikimai. Danijai šis klausimas labai svarbus. Danija labai aktyviai dirba šiuo klausimu ir tikiuosi, kad jūs kaip sveikatos apsaugos ministrė Europos mastu šį klausimą pradėsite kelti. Nes klausimas yra susijęs su sveikata. Kai e, labai daug e, problemų kyla jautriems žmonėms, e, alergiškiams žmonėms susidūrus su cheminėmis medžiagomis, kyla hormoninių sutrikimų. Uh, Taip pat norėčiau paklausti, kokios yra galimybės, e, kad sveikatos apsaugos ministrė taip pat e, aktyviai padirbės tokioje e, srityje kaip Ačiū poniai Verslund. At... Dėkoju, ponia pirmininkė. Pone ministrė, ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Atsiprašau pirmiausia, kadangi vėlavau į posėdį, nes dalyvavau prieš tai kitame posėdėje, tiek bėgau, kada galėjau. Kad dėl krūtų implantų, galbūt galėčiau šį beitą pasakyti, labai trumpai ir greitai. Man čia atrodo svarbu paminėti vieną dalyką. Čia mes kalbame apie gaminių, medicinos gaminių sertifikavimą. Svarbu, kad krūtų implantai patektų į rinką tinkamai sertifikuojami. Įmonėgi pamatė, kad būtų sunku gauti licenciją šiam gaminiui Prancūzijoje, nuvyko į kitą ES valstybę ir pasistengė e, licenciją gauti lengviau. Leidimą gaminiui patekti rinką gauti lengviau. Aš manau, kad e, esant tokiam kontekstui veikti yra iš tiesų skubu kad, būtos, kad būtų harmonizuotos gaminių patekimo į rinką sąlygos kad visos, visose šalyse sąlygos būtų vienodos visose valstybėse narėse. Tokiu lygmeniu, kad būtų tinkamai užtikrinta piliečių sveikata ir nebūtinai pramonininkų interesai. Tai yra pirmas dalykas. Antra, sportas. Aš buvau pranešėjęs sporto klausimų ir čia norėčiau pasakyti, kad sportas gali būti visuomenės sveikatos gerinimo priemonė. Tai yra tas rytis, kur ES yra kompetentinga nuo tada, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Reikėtų, kad mūsų institucijos tinkamai susidorotų su šia nauja kompetencijos rytimi, nes tai yra viena vertus socialinis pasiekimas, kita vertus tai yra priemonė visuomenės sveikatai gerinti, tai yra puikiai prevencijos priemonė ir čia visose valstybėse narėse yra iš tiesų daug ką nuveikti. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kritonas Arsenis klaus, o paskui Mišel Rivasi. Ačiū pirmininkė ir ačiū ministrė Malonu Jūs matyti komitete, nes tikrai laukiame gerų Jūsų pirmininkavimo rezultatų. Mūsų lūkesčiai labai aukšti. Mes žinome, kiek daug dėmesio Jūsų Jūs skiriate mums svarbiems klausimams. Gal grįžtu prie endokrininę sistemą e, ardančių medžiagų, kurios jau buvo šiandien minėtos. Danija nacionaliniu lygmeniu yra e, ėmusios aktyvesnių veiksmų šioje srityje negu ES e, lygmeniu. Vis dėlto mes kaip piliečiai esame neapsaugoti, nes neturime pakankamai informacijos apie šias endokrininę sistemą ardančias medžiagas. Neturime pakankamai informacijos apie visas tokio pombūdžio medžiagas, kurios yra naudojamos ir kurias sutinkame savo kasdienėme gyvenime, kurios naudojamos apdorojant baldus, jie, jos yra ir maisto produktuose, ir kremuose, tiesiog visur. Lapkričio mėnesį praeitų metų Mes kėlėme šį klausimą ir kalbėjome su Danijos sveikatos ministerija ir tada atrodė, kad e, jums bus labai svarbus šis klausimas. Tai dabar norime paklausti, kokie bus jūsų konkretus veiksmai. Ar keisite cheminių medžiagų reglamentą REACH, ar imsės kitokių veiksmų? Dėkoju, ponė pirmininkė. Mišelė Vasi. Sveikinu atvykusią. Pone ministrė, su jumis jėme didžiulės viltis, nes jūs žmogus kompetentingas, jūsų šalis ėmėsi svarbių iniciatyvų. Ir tai duoda vilties. Trys dalykai. Pirma, regisi yra labai svarbu dirbti kartu su komisaru daly, e, kalbant apie naują mūsų kompetencijos rytį, nes ES piliečiai pasitikės mumis tada, jeigu ES agentūros veiks sklandžiai. Tačiau Pavyzdžiui, kalbant apie vaistų agentūrą, turime pasakyti, kad yra rimtų problemų dėl interesų konfliktų, kur, su kuriais susiduria tie žmonės, kurie yra tos agentūros nariai. Aš manau, kad čia reikėtų imtis tam tikrų uh, žingsnių, kad tų interesų konfliktų būtų mažiau, kad eketro būtų patikimesnė. Antra, kalbėjo kolegos jau apie tai, bisfenolio klausimas. Uh, Daugelis valstybių uždraudė bisfenolio vartojimą. Prancūzija, Belgija, galbūt Danija taip pat. E, ar jūs kelsite šį klausimą ES lygių? Ar jūs e, sieksite, kad šis endokrininę sistemą ardanti medžiaga būtų uždrausta e, visur Europos Sąjungoje. Šis klausimas yra iš tikrųjų labai svarbus ir reikėtų, kad visi turėtų tą pačią poziciją. Ar ketinat čia ką nors daryti? Trečias dalykas - elektromagnetiniai laukai. Jūs žinote, kad e, mobiliųjų telefonų antenų statoma vis daugiau ir daugiau. E, E, taisyklės, kurias ES turi šistrėje, yra pasenusios, ar bandysite siūlyti ką nors naujo. Ir paskutinis dalykas, šią popietę dalyvausiu koliokvime dėl žaislų, kuriuos gaminant yra panaudotos nuodingos cheminės medžiagos. Ar jūs remsite siūlymą, kad peržiūrint direktyvą būtų numatytos griežtesnės taisyklės, kad e, tie, to, tos cheminiai pavojingi sveikatai vaikų elementai būtų uždrausti. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū gerbiama kolegė. Dabar išklausykime atsakymų. Prašom, ponė ministrė. Yeah. Okay. Okay. Oh. Oh. Yes. Yeah. Øh, jamen, øh, tak for den åbne og ligefrem debat. Labai dėkoju visiems už tokias atviras diskusijas. Pabandysiu peržiūrėti visus klausimus, kurie buvo užduoti. Ponas Mikolašik sakė, kad moterys nelabai supranta, kai, kokį pavojų kelia implantai, bet aš norėčiau e, pabrėžti, kad čia taip pat tenka tam tikra atsakomybė gydytojams. Gydytojai turi pasakyti pacientams, kas pavojinga, kas ne. Nebūtinai tokios atsakomybės turi imtis e, valdančios institucijos. Geriau tokios atsakomybės tegul imasi tie, kurie gydo. E, O moterys pačios turėtų spręsti, ko jos nori ir savaime suprantama, joms turi būti pateikiama visa informacija apie riziką. Kol kas laukiame informacijos iš komisijos pusės ir mes e, žinome, kad komisija dabar galvoja, kaip mums e, galima būtų visiems kartu atremti šį e, iššūkį susijusiu su silikoniniais krūtų implantais. E, taip pat dėl medicinių priemonių laukiame pasiūlymo iš komisijos, panemakien jau sakė, e, minėjo brūkšnius kodus ir panašiai, o tada mes jau pasižiūrėsime, ar tą iššūkį galėsime atremti. Mes esame pasirengę dirbti su parlamentu ir komisija ir pasižiūrėti, kaip galime stumtis kartu visi į priekį. Toliau tabako rūkimo klausimas. Na, e, čia ar, ar, ar reikia valstybėms narėms stiprinti teisės aktus šiuo klausimu? E, teisės aktai susijęs su tabaku yra labai svarbus. Labai gaila, kad nelabai pavyksta pasistumėti, e, nelabai pavyks pasistumėti su direktyva dėl tabako pirmininkaujant Danijai. Dėl audinių, apie kuriuos kalbėjo ponas Mikolašik. Aš pastebėjau, kad dabar kaip tik šiuo klausimu vyko diskusijos apie tai, kokią praktiką šioje srityje turi įvairios valstybės narės. Ir e, reikėtų, kad komisija valstybės narės šiuo klausimu diskutuotų. Mes e, klauso, mes labai atidžiai klausysimės, kas klau, tuo klausimu bus diskutuojama, nors tai nėra mūsų prioritetų sąraše. Pone Kanbach, dėl atsparumo antibiotikams mes pritarėme jūsų išsakytoms mintims, iš tiesų reikia laikytis holistinio požiūrio, labai svarbu dėti pastangas, keistis duomenimis O dėl to, ko klausėte apie Vengrijos pirmininkavimą, negaliu Jums atsakyti. Žinau, kad labai svarbu. Pane Auken, Jūs e, galite džiaugtis, Jūsų sūnus bus su mumis e, šiek tiek vėliau. Labai norėčiau, kad e, diskutuotumėm kartu. Tiesiog galvoju, kad Jūs užduosite jam atitinkamus klausimus. O kalbant apie vaistų įtaką sveikatai ir jų platinimą, tai yra didžiulė problema, reikėtų globaliai ją spręsti, nes ši problema susijusi ne tik tais europinio masto, bet viso pasaulio masto problema. Ir mes dirbame su aplinkos apsaugos ministrais, ministru, e, galvodami, kaip tą problemą spręsti. Jūsų dukra Idauken už tai yra atsakinga. Toliau, efektyvumo nereikia siekti pacientų sąskaitą, bet, bet it tai has better life. E, reikia, kad pacientai e, turėtų geresnį, geresnį gyvenimo kokybę ir geriau pasinaudotų inovacijomis ir panašiai. Mes e, turime holistinį požiūrį į chroniškas lygas. Danai, e, galiu tave vadinti Danu, e, kreipiuosi į poną Jorgenseną, dėl to, kaip kaupėsi e, įvairios medžiagos, kaip, kaip jos sudaro įvairius junginius. Mes suprantame, kad labai svarbu, kad aplinkosaugos ministras ir sveikatos ministras tą klausimą spręstų kartu. Ir čia yra jūsų komiteto privalumas, nes visos šitos temos priklauso būtent jūsų komiteto kompetencijai. Yra e, tarpusavio sąveikos galimybių ir tiesiog reikės kartu pasižiūrėti, ar galima kažkaip tai padarinti mūsų veiksmus ir tą problemą spręsti. Žinau, kad aplinkosaugos ministrė e, taip pat palies šitą klausimą, tas yra numatyta septintojoje veiksmų programoje. E, Aš tikiuosi, kad e, ministrė į šį klausimą pasigilins, bet e, šiaip ar taip bendradarbiavimo šioje srityje reikia. Chroniškos lygos ir diabetas. Dabar galvojama, kaip e, veikti šioje srityje. Krist ne ES konkreti tiesiogi, tiesioginė kompetencija šiuo klausimu. ES kompetencija netiesioginė šiuo klausimu, visiems reikia veikti kartu. Mums pirmininkaujant e, tai yra vienas iš e, prioritetų ir būtinai turime mm, padirbėti e, būtinai turime padirbėti šiuo klausimu, būtinai e, pasigilinti, nes nepa, nepasinaudoti tokią progą tiesiog būtų kvaila. Pane Weisberger dėl pacientų informavimo. Kaip jau minėjau, pirmininkaudama Danija norėtų išeiti iš dabar susiklošiusios aklavietės, tačiau reikėtų, kad ir parlamentas, ir taryba uh, konstruktyviai dalyvautų šiame procese ir kad jie būtų pasirengę ieškoti ir ieškotų kažkokios išeities. Mes asmeniškai išeities ieškoti esame pasirengę, jeigu taryba ir e, parlamentas pasirengę taip pat iš savo pusės e, dirbti konstruktyviai. Poniai Vestlund dėl atsparumo antibiotikams mes, labai, mes sutinkame, kad tai yra svarbus klausimas. Labai svarbu kad galėtumėm atremti tuos iššūkius, tačiau norėčiau dar kartą paminėti, kad tai yra vienas iš mūsų pirmininkavimo prioriteto. Labai didelį tarpusavę sąveiką tarp e, aplinkos apsaugos ir sveikatos reikalų. Kaip jau sakiau, ponė Jorgensen, mes tikrai gilinamės į šį klausimą ir tikrai sutinkame, kad bendrą darbą reikėtų suintensyvinti e, reikėtų suintensyvinti bendrą dialogą. Pone Okoni. Ji kalbėjo apie krūtų implantus. Tai šioje srityje mums taip pat reikia keistis informaciją, mes visiškai tam pritarėme. Beje, mes pritarėme ir. Mes sutinkame su komisija, kuri mano, kad tai yra svarbus dalyk, e, svarbi tema. E, sportas iš tiesų yra irgi labai svarbus sveikatos apsaugai, mes skatiname sveikatą, sveikatos apsaugą, e, tai tai, ką jūs sakėte apie sportą, yra visiškai teisinga. Ja, e, herr Arsenis. Ponas Arsenis. Dėl bisfenolio Ne, atsiprašau, sako ministrė. Ne visai taip. Har jeg sprunget en over? Sofia Kon, det har jeg svaret. Og jeg tror, jeg har svaret til fru Akon. Øh, og så til her... Aš galvoju, kad atsakiau poniai Okonį dabar, pabandysiu atsakyti į pono Arsenis klausimą. Kaip jau sakiau, sveikata ir e, aplinkos apsauga yra tarpusavėje labai susijusios ir mes bandysime ieškoti bendrų vadiklų. E, nežinau, ar jūs tą žinote, bet e, norėčiau pasakyti, kad būtent aš Danijos parlamente pasakiau, kad bisfenolis A turi būti uždraustas naudoti. Nežinau. E kaip ir kas, bet man atrodo, kad aplinkosaugos ministrė kaip tik tais pasakys, kad šiuo klausimu vyksta didžiulė diskusija ir kad aplinkos apsauga bei sveikatos apsauga siekiama susijęti, kuo daugiau bendrų vardiklių surasti tarp jų. Ir pabaigai paskutinis parlamentarės klausimas bendradarbiavimas su agentūromis, mes esame, ir, e, mes esame pasirengę bendrauti ir su jomis, ir su komisarais, tačiau turime užsitikrinti, kad sistema, pagal kurią veiksime, funkcionuos teisingai. Labai būtų gerai, kad e, dialogas su ponu daly sklandžiai vyktų. Na, o apie bisfenolį A galbūt e, sklandžiau atsakys aplinkos apsaugos ministrė, kadangi tai įeina į jos kompetencijas. Tačiau ir aš norėčiau pasakyti ir dar kartą pabrėžti, kad labai didžiulis subendrinimas e, dėrėtų sveikatos reikalams ir aplinkos apsaugos reikalams. Aš priemiau domen visas pastabas, kuris išsakė jūsų komiteto nariai. Labai džiaugiuosi jūsų komentarais, jūsų pastabomis ir klausimais. Tikiuosi, kad galėsime sėkmingai bendradarbiauti. Iš anksto džiaugiuosi tuo bendradarbiavimu ir net nebejoju, kad mes bendradarbiausime labai konstruktyviai. Ačiū, ponė ministrė. Pirmiausia, nuoširdus ačiū už jūsų šalies prioritetų pristatymą. Jūs, be kita ko, rūpinatės ir sveikatos rytimi, ir prekybos reikalais. Jūs čia Briuselė atvykote vykdama dviejopas pareigas, kuruojant į dvi labai svarbės rytis. Prekybos politika yra svarbi kiekvienam sektoriui. Jums puikiai pavyko su savo užduotimis susitvarkyti. Jūs parodėte, e, aiškiai dėsite, kokie yra pirmininkaujančios Danijos planai, prioritetai. O čia prieš save matote, kiek daug geros valios buvo pareikšta, kiek daug paramos jums už, išsakyta. Jums buvo pasakyta, kad tai, kas vyksta taryboje, mums rūpi, mums yra svarbu. Buvo blokuojamas, pavyzdžiui, taryboje pacientų informavimo klausimas, tikimasi, kad jūs jį pajudinsit iš mirties taško. Remsime jūs ir linkime jums kuo didžiausios sėkmės. Ir Linkime taip pat sėkmės kolegijai, kurios ryčiai čia atstovaujate taip pat. Rytoj jūs atvyksite prekybos reikalų komitetą. Ten taip pat bus kalbama ir apie aplinkosaugos reikalus. Mums tai taip pat rūpi po to, kai įsigaliuoja Lisabonos sutartis ir kai gavome tam tikrą kompetenciją šis srityje. Linkime sėkmės jūsų pirmininkavimo darbe. Žinokite, kad jūs remsime tais klausimais, kurie E, yra mums visiems aktualūs. Kartais nuomonių skirtumų pasitaiko, bet tai yra normalu. Na, o jūsų valstybė yra puikiai pasirengusi pirmininkavimui, linkime sėkmės ir teiksime visokiojopą paramą. So, wir kommen dann zu Tagesordnungspunkt 22. Pereikime prie 22 darbų tvarkės klausimų. Ir tai yra šeštasis pasaulio vandens forumas Marselėje 2012 metų kovo 12-17 dienomis. Turime klausimų, žodinių atsakymų ir pirmiausia kalbės kolega Zėber. Sveikiname kolegą Zėberį, kad ir kiek pavėluotai. Ačiū, ponė pirmininkė, sako pona Zėber. Norėčiau suteikti žodį prieš save, kad suteiktume žodį kolegiai Okoni. Na, suteikėme žodį poniai Okony. Manau, kad jūs esate puikiai Marselio atstovė, sveikinimai Marseliui ir prašom kolegę pasisakyti. Ačiū kolegai, labai džiugu ir labai elegantiškai pasilgė kolega, o tai manęs visai nestebina, kad man leido pasisakyti pirmą. Šiandien e, buvo iškelta idėja pateikti rezoliuciją. Rezoliucija buvo paskelbta, jūs ją gavote. Šis rezoliucijos projektas yra susijęs su šeštojo pasaulio vandens forumų organizavimu Marselyje, Prancūzijoje. Nuo kovo 17 iki 22. Mes aplinkosaugos komiteto nariai manome, kad Europos parlamentas turi pasinaudoti šiuo renginiu, pasaulinės reikšmės renginiu Mes turime pasiūsti labai stiprų signalą visiems suinteresuotiems veikėjams, politikams ir visiems subjektams e, dirbantiems prie vandens klausimų. Taigi mūsų signalas, mano supratimu, yra būtinas. Taigi, rezoliucijos projektą parėmė visos frakcijos pažiūrėjau, socialdemokratų, ALDE, Žaliųjų frakcija ir GUE frakcija remia šį dokumentą, tiksliau jo projektą. Kolega Richardas taip pat uh, turės galimybę kalbėti ir pristatyti šią rezoliuciją. Tiesiog dar porą žodžių, kaip mes žvelgėme į šį klausimą. Rezoliucija yra sudaryta iš keturių pagrindinių dalių, kur yra detaliau aptariamos keturios svarbiausios problemos, keturios temos pasaulinio vandens forumo organizatoriai būtent tas svarbiausias temas iškėlė. Pirmiausia, gerovė visiems. Tai yra pirma tema, antra tema indėlis į ekonomikos vystimasi, nes svarbu taip pat užtikrinti, kad užtektų vandens išteklių planetoje. Trečia, e, politikos, visų šių politikų įgyvendinimo reikalai. Rezoliucijoje be kita ko reikėtų priminti, kad ES ir ES parlamentas visada, jau daugiau negu 30 metų, vykdė poli, aiškia politika susijusia su vandens tausojimu. Mes e, atsižvelgėme į tikslus, kuriuos nustatė Junktinių tautų organizacija, nes ši organizacija, norėčiau priminti, mano, kad vanduo yra žmonijos bendras turtas ir kad kiekvienas žmogus turi turėti teisę gauti reikiamą kiekį gerimo, gerimo vandens, nesvarbu, kur pasaulis gyventų. Tačiau 800 milijonų žmonių šiandien vandens stokoja arba gali gauti tik tokio vandens, kuris maistui yra netinkamas, tai yra geriamas vanduo. Daug vaikų miršta kasmet dėl to, kad jiems trūksta vandens arba jie yra priversti gerti e, netinkamą vandenį. Europos parlamentas tuo būdu norėtų pasiūsti aišku signalą visiems suinteresuotiems subjektams. Pirmiausia, mes, Europos Sąjunga ir Europos parlamentas, e, pareiškė iniciatyvą. E, Reiškinė atsivas tiksliau jau seniai šioje srityje. 30 metų prie tų šių klausimų dirbama. E, valstybės veikia suskirčiusios į atskirus baseinus, mes turime sukaupę tam tikrą patirtį, kaip vanduo turi būti tvarkomas. Ir mes norėtume, kad ES patirtis galėtų prisidėti prie decentruoto bendradarbiavimo plėtojimo ir kad e, žmonės gyvenantis už ES ribų galėtų turėti prieigą prie vandens, kad galėtų jo gauti. Manyčiau, mes turėtume decentralizuoto bendradarbiavimo būdu finansiškai remti vandens sistemų plėtojimą bestivystančiose šalyse valstybėse partnerėse. Turime dirbti taip pat, kad mūsų valstybės narės finansuotų vandens tiekimo ir kanalizacijos sistemų įrengimą, kurios atitiktų mūsų piliečių lūkesčius. Tai štai, užėmiau šiek tiek daugokai laiko ir dėkoju kolegoms uždėmesį. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Žinau, vanduo yra tas klausimas, kuris rūpi mums visiems. Aš savo diplominį darbą rašiau šią temą, žinau, kad šią temą galima kalbėti be galo, tačiau kad visi kolegos spėtų pasisakyti Kad ir kaip bebūtų gaila, turiu siūlyti visiems kalbėti nedaugiau kaip vieną minutę. Priešingų atveju iki 11 valandos to klausimo nagrinėti nepabaigsime, o 11 atvyksta ministrė. Kolega Ziebertas, jis yra bendrautorius šios, šio žodinio klausimo. Ričardas Zieberis, ačiū, dėkoju Sofijai už bendrai atliktą darbą. Mes bandėme įtraukti visas frakcijas į šį darbą ir manau, kad kiekvienas rado atspindėtas savo idėjas. Štai kolegos dirbė atskiruose komitetuose žino, kas ir kaip, ir manau, kad jie patenkinti tuo, kas surašyta mūsų dokumento projekte. Taigi, mes keliame klausimą, kaip žvelgti į šį pasaulinio masto iššūkį, vandens e, pakankamumo ir vartojimo iššūkį. Ir vanduo yra esminis išteklius, kuris reikalingas ekonominiai plėtrai, žemės ūkiui Aš manau, kad Europa turi pakankamai patirties šioje srityje, yra pakankamai neblogų teisės aktų, kurie gali ir kitiems būti naudingi. Taigi aš nebeturiu ką pridurti, nes esminius dalykus išdėstė Sofija. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Socialdemokratų frakcijos atstovų žodis, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalba ponė Sarbu. Vandens problema iš tikrųjų yra esminė Būtent dėl to noriu padėkoti kolegoms už parodytą iniciatyvą. Šis rezoliucijos projektas atspindi, kokia plati vairovė temų bus aptarta šiame pasaulio vandens forume. Manau, kad siunčiamas signalas yra tinkamas, jis yra adekvatus. Turime išlaikyti teksto struktūrą, kad mūsų svarbiausios mintis būtų trumpai ir glaustai išdėstytos. Rezoliucijos projekte kalbama apie vandenį kaip apie visiems priklausantį bendrą išteklių. Galimybė gauti vandens ir jo turėti yra visiems taikytina universali teisė. Sutinku su daugeliu pastabų, tačiau aš manau, kad tekstas turėtų būti dar labiau sustiprintas. Reikėtų pasakyti, kad vanduo yra visuomenės turtas ir kad kiekvienas visuomenės narys, kiekvienas žmonijos narys turi teisę į jį. Aš manau, kad būtent tai turėtume pabrėžti pasaulinėme vandens forume. Reikėtų šią poziciją pabrėžti labiau. Jeigu kalbėtume apie galimybę naudotis visuotiniais ištekliais, reikėtų paaiškinti, kaip būtų galima šį tikslą įgyvendinti. Pavyzdžiui, E, lėšų skirimas, subsidijų skirimas tam galėtų būti viena iš priemonių, kad prieiga prie vandens būtų užtikrinta žmonėms skurdžiausiuose regionuose. Kitus dalykus jūs čia minėjote. Laiko pasakymų turiu nedaug. E, Diskusijose kalbėsiu apie tai plačiau. Dėkuoju. Pirmininkas, ačiū. Liberalų frakcijos vardu. Kolega Gerbrandi, prašom. Um, the... Ačiū. Dėkuoju kolegams, kurie ėmėsi iniciatyvos ir parengė šią rezoliuciją. Malonu matyti, kad vandens formas įgauna didžiulę reikšmę pasaulio lygmenių. Vandens klausimai iš tiesų be galo svarbus, mes visi tai puikiai suprantame. Noriu išsakyti keletą pastabų kuo būtų galima papildyti rezoliuciją. Pirmiausia, žemės ūkio sektoriaus svarba. Tai daugiausia vandens naudojantis sektorius, taip pat labiausiai teršiantis sektorius. Taigi mes galime iš tikrųjų daug nuveikti, skirdami daugiau dėmesio būtent žemės ūkiui. Vakar mes kalbėjome apie biologinę įvairovę. Akivaizdu, kad švarus vanduo yra būtinas užtikrinant biologinės įvairovės saugumą, bet galima pasakyti taip pat, kad yra ir atvirkščiai. Vienas iš pagrindinių biologinių išteklių, kuriuos mums teikia gamta, yra vanduo. Pavyzdžiui, yra vietovių, kur kopos yra naudojamos valyti vandeniui. Kiekgi kainuotų mums vandens valymas, jeigu kopos nevalytų vandens? Mums tai kainuotų milijonus eurų. Ir dar vienas aspektas - ekonominiai aspektai susijęs su vandens sektoriumi. Ačiū. Ačiū. Toliau žaliųjų atstovė Sato Hasi. Ne. Įvkoši. Dėkoju, pane pirmininkė. Manau, kad šis projektas yra pakankamai išsamus, jame be kita ko iškelta e, dauguma svarbiausių klausimų susijusių su vandeniu. E, kad ir tokių klausimų, pavyzdžiui, iš kur gaunamas vanduo ir tie klausimai aptarti pačiais įvairiausiais aspektais, kokybės ir kokybės aspektai taip pat tinkamai paminėti. Tačiau galbūt e, reikėtų pateikti dar vieną pasiūlymą, priedą, pakeitimą. Mes pritarėme iš esmės šiai e, dokumento redakcijai, tačiau dėl kainų mechanizmą galėtume labiau naudoti savoką tarifų nustatymas. Turėtume sakyti, kad kuo daugiau, e, kuo daugiau vandens sunaudojame, tuo pigesnis yra kubinis metras vandens. Žemės ūkis galėtų būti geriausias to pavyzdys. Pavyzdžiui, aš, Prancūzija 80 procentų suvartoto vandens yra suvartojama žemės ūkija. Tačiau jie mažiau prisideda prie šio ištekliaus finansavimo. Galbūt kitą savaitę mes galėtume pateikti čia pakeitimą kur būtų numatytas šiek tiek sažiningesnis tarifų nustatymas ir ne degresyvus, o progresinis. Kitaip tariant, tai padėtų užkirsti kelią vandens švaistimui, tai būtų skatinimas vandens nešvaistyti ir tas skatinimas taupyti vyktų kainų keliu. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Ajala Sender. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu. Jums sėkmingų rinkimų progą. Noriu padėkoti kolegoms Seiber ir Okony parengusim šį rezoliucijos siūlymą. Rezoliucijos projektas, man atrodo, yra išsamus. Turime jau tam tikrus darbo pagrindus, turime remtis tuo principu, kad kiekvienas žmogus turi teisę naudotis vandeniu, reikia vystyti integruotus vandens tiekimo planus, jo tvarkymo planus. Maničiau, kad pasaulio vandens forume labiau reikėtų pabrėžti tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, 11 dalyje yra sakoma, 1 procentas vandens galbūt būtų galima siekti daugiau nes mes nuolatos to siekime, siekime bendradarbiavimo su vietos savaldų struktūromis, o būtent jos turi tinkamai užtikrinti vandens valdymą. Turime pabrėžti, kad kiekvienas turi turėti teisę gauti vandens, kanalizacijos sistemos, vandenvalų sistemos turi būti tinkamai plėtojamos. Reikėtų siekti daugiau negu tas vienas procentas. Šiame forume galėtume E, iškelti šį klausimą, e, kad jį žinotų, pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijos ir kiti suinteresuoti dalyviai. Kristina Gutierės Kortinės, prašau. Prezidentai. Mm, Dėkoju, pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad kalbama apie vandenį. Norėčiau šiek tiek konkrečiau tą temą pagildinti. Žinau, kad komisija labai daug nuveikė ir labai neblogų dalykų vandens klausimu. Turime ir toliau taip pat aktyviai veikti ir ieškoti konkretesnių išeičių, nes vanduo patiria didžiulių problemų ir nėra kažkokios tai integruotos politikos siejančios vandenį ir bioįvairovę kalbama apie kainą, bet kaina priklauso nuo to, iš kur ateina vanduo, kaip jisai gaminamas pietuose ir šiaurėje arba Airijoje vandens, vandu, vandens kaina nevienoda. Tad reikėtų kažkokios bendros politikos ir aišku, vandenvala, vandenvalos kaina, kaina taip pat priklauso nuo to, kokie naudojami metodai. Toliau labai svarbu vandens kilmės kontrolė jeigu skaidriai bus kontroliuojama, iš kur tas vanduo atkeliauja, labai daug problemų iškelsime. Nepamirškime, kad e, pasauliniu mastu ši problema labai aštri, sakykime, tokia šalis kaip Turkija vykdo, e, perveža labai daug vandens iš vieno baseino į kitą. Kai kurie mūšiai jau yra pralaimėti iš anksto, tačiau vandens klausimus vis tik tais reikia spręsti. Kontrolė turi būti užtikrinta, išvengta korupcijos ir reikia daryti daugiau negu mūsų čia garsios, išsakomi garsus pareiškimai. Ponas Prodi. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. su aukšto lygio e, prisitaikymą prie klimato kaitos darbo grupės narys ir norėčiau tą progą paliesti mūsų aptarimą problemą. Mes turime pasirūpinti, kad vanduo jeigu jisai kažkur yra ten būtų ir išlaikytas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad taupant vandenį labai svarbu dirbožėmis. Reikia, kad dirbožėmio būklė leistų pasirūpinti vandens valdymu ir kad viskas būtų patenkinamos būklės. Vanduo pasitelkus kažkokią, e, kokią, e, to, šio, šitokią metaforą galima sakyti, kad tai yra vienas iš retų išteklių tiek Marselėje, tiek Rijo e, problema yra ta pati. bila prej nekoliko predolga v resoluciji. Pone Kukovič, ačiū ponės pirmininkė. Labai atsiprašau, jeigu anksčiau pasisakydama kalbėjau kiek per ilgai. Aš norėčiau, kad šioje rezoliucijoje mes tvirčiau įsipareigotumėm, kad iš kad, kad e, vanduo iš čiaupo Europoje būtų gerimas ir kad jisai nekiltų jokios rizikos veikatai. Pone Klas, vandens klausimas yra labai svarbus ir labai svarbu iš naujo neišradinėti dviračio, nes jau daug kas buvo nuveikta. Tad teksto iniciatoriams norėčiau pasakyti, kad viskas, kas jau yra padaryta, viskas, kas jau yra pasakyta, ES e AKR e, ataskaitoje yra pažymėta apie, e, ataskaitoje apie vandenį bus paminėta. Taip kad tą ataskaitą galima paminėti mūsų dokumente. Ačiū. Dabar toks žodinis prašymas dar turi būti patvirtintas, kas už tokį teksto pataisimą, kas prieš. Patvirtinta. Taip pat turime dar vieną rezoliuciją. Ta rezoliucija reikia patvirtinti 31 gruodžio. Tiksliau, 31 gruodžio yra paskutinė data, iki kurios galima pateikti pakeitimus. E, kovo pirmąją sesiją e, tą tekstą aptarsime plenarinėme posėdyje.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 Dabar keisimės nuomonėmis su Danijos aplinkos ministre Ida Auken. Šis vardas yra puikiai žinomas, ši pavardė yra puikiai žinoma. Mm, tiesiog galima sakyti, kad dirbama šeimininės rangos metodu. E, praeitą savaitę mes girdėjome Strasbūrė pirmo, ministro pirmininko pristatymą nebesiplėsiu, dabar lauksime jūsų pasisakymo, ponė ministrė. Žodis jums. O tada pagal savo procedūrą bus klausimų ir atsakymų raundas, kolegos užduos klausimus, bus vienas klausimų ir atsakymų turas, paskui antras. Taigi žodis jums ir sveika atvykusi. Herr Grote, un auch äh, viel Erfolg mit der neuen Auf. Dėkoju. Dėkuoju. Jūsų naujose pareigos jums linkiu taip pat. Nau, kuo didžiausios sėkmės. Gerbėmieji, Aš džiaugiuosi, būdama čia ir galėdama pristatyti pirmininkaujančios Danijos programą artimiausiams šešeriems mėnesiams. Pirmininkaujantį Daniją tikisi, kad mūsų institucijos sėkmingai bendradarbiaus Pirminkė, noriu Jūs užtikrinti, kad esame pasirengę labai glaudžiai su Jumis bendradarbiauti. Jeigu mes iš tikrųjų norime pasiekti konkrečių rezultatų, tai turime bendradarbiauti visais lygmenimis ir veikti iš vien su kitais partneriais. Mūsų tikslai yra tikrai dideli, nors ir suprantame, kad dabar Europos ekonomika išgyvena ekonominę krizę. Be abejo, Mums tai sunki pradžia. Tačiau aš esu tikra, kad išspręsti dabartinę krizę galėsime tik tai imdamėsi konkrečių veiksmų. ES išgyvena ne vien finansų krizę. ES, kaip ir visas pasaulis, išgyvena klimato ir išteklių krizę. Visos šios krizės yra tarpusavėje susijusios ir turi būti sprendžiamos bendrai. Ekonominės krizės nepavyks išspręsti nepasiekus ekonomikos augimo ir užimtumo didinimo. O šių dalykų savo ruoštų nepavyks pasiekti be geresnio konkurencingumo, taigi ir veiksmingo išteklių naudojimo. Veiksmingas išteklių naudojimas ne vien padės padidinti ekonomikos įmonių konkurencingumą, bet padės ir tvariai valdyti mūsų žemės išteklius. Ir aš čia kalbu ne vien apie energijos išteklius, bet apie išteklius plačiaja prasme - energiją, žaliavas, dirbožėmį, orą, vandenį ir biologinį įvairovę. Jeigu norime suvaldyti finansinė krizė, tai manau, kad būtina pereiti prie aplinką tausojančios ekonomikos. Mes turime vadovautis ekologiškų požiūrių, kuris padės mums tausiai naudoti išteklius. Ir tam mums reikalinga konkreti politinė sistema, Ši sistema turėtų padėti sukurti lygias veiklos galimybės ir inovacijų bei veiksmingo išteklių naudojimo skatinimą. Turime užtikrinti tinkamą reglamentavimą, išmanų dizainą, ekologiškas inovacijas, tvarų gamtinio turto valdymą. Visos šios sritys yra esminės mūsų aplinkos politikoje. Pirmininkaujančios Danijos vienas prioritetų yra, kad aplinkos politika taptų esminiu veiksniu, perinant prie aplinką tausojančios ekonomikos. Ir mes Rengiamės Rio Plus konferencijai ir norime, kad veiksmingas išteklių naudojimas būtų vienas esminių elementų joje. Taip pat mums aktuali ir septintoji aplinkos veiksmų programa. Vienas iš pavyzdžių - švarus vanduo. Mes manome, kad švarus vanduo yra vienas pagrindinių mums kylančių išteklių ir pirmininkaujant Danijai mes stengsimės spręsti šios ryties klausimus. Tai darysime Rio plus 20 dėrybose, taip pat rengiant septintąją aplinkos veiksmų programą, dėrybose taryboje dėl konkrečių pasiūlymų bei e, dvišaliuose susitarimuose dėl vandens sektoriaus. Taip pat mes laukiame komisijos pasiūlymo dėl Europos vandens išteklių išsaugojimo plano, kuris bus pateiktas 2012 pabaigoje. Manome, kad Rio plus 20 konferencija teikia mums didžiulės galimybės ir leis užtikrinti darnaus vystimosi skatinimą. ES turi būti lyderė šią prasme ir turi skatinti ekologišką ekonomiką. Rio birželio mėnesį turime sutarti dėl ambicingų tikslų. Aš visokiojopai stengsiuosi sustiprinti ES poziciją prieš konferenciją. Pirmininkaujanti Danija ketina parengti kovo mėnesį tarybos išvadas, aptarti Rio plus 20 neformaliame e, aplinkos ministrų susitikime Horsens mieste Danijoje. Na, dar viena mums aktuali tema yra žalingos subsidijos. Mes e, tikimės, kad konferencija padės pasiekti sprendimą, leidžiantį atsisakyti šių žalingų subsidijų. Dabar būtų pats laikas, nes daugelie valstybių drastiškai karpomas biudžetas. Taip pat manau, kad mums reikalingi konkretus veiksmai susijęs su Rio darbo atvarkė energijos, vandens, žemės ūkio, tvaraus vartojimo ir gamybos ir miestų e, srityse. Taigi turime šiuose srityse priimti konkrečių sprendimų Rio konferencijoje. Vandens klausimas yra labai svarbus Rio darbo tvarkėje ir aš tikiuosi, kad mes įstengsime rasti konkrečius sprendimus, nustatyti konkrečius pasaulinius tikslus vandens sektoriui ir priimsime sprendimus, kaip tų tikslų reikėtų spręsti. Vėlgi ES turi tapti lyderę šioje srityje. Aš Manau, kad konferencija bus labai svarbi ir padės e, įtraukti visuomenę į sprendimų prieimimą. E, dabar Europoje mes turime Orhuso konvenciją, kurios pavyzdžių galima būtų vadovautis kaip pavyzdžių visam pasauliui. Aš tikiuosi, kad ir Europos parlamentas e, atliks svarbu vaidmenį rengiantis konferencijai. Taigi tikiu jūsų pagalba ir parama. Dar vienas mūsų prioritetų yra nauja septintoji aplinkos veiksmų programa. Ji padėtų susijęti Europą 2020 strategiją ir konkrečius tikslus susijusius su ekologiška ekonomika. Mes taip pat sveikiname komisijos veiksmingo išteklių naudojimo veiksmų planą. Jis yra Simsidausios aplinkos veiksmų programos pas. Mūsų gamtos, gamtinio kapitalo naudojimas ir apsauga, biologinė įvairovė, vanduo, oras, dirbožėmis, mineralai, jūrų ištekliai Šie dalykai yra įtraukti į veiksmų planą ir mums jie yra be galo svarbus. Taip pat sieksime įgyvendinti Nagojos planus susijusius su biologinė įvairovė. Mokslinių tyrimų ir inovacijų tarpinius tikslus neseniai paremė ir Komisijos ekologiškų inovacijų veiksmų planas. Tai septintoji aplinkos veiksmų programa mums atrodo kaip veiksnys padėsinti sukurti tokią sistemą, kuri padės mums pasiekti mūsų tvaraus išteklių naudojimo tikslų. Mes turime imtis labai konkrečių veiksmų Europos aplinkos agentūros 2010 metų ataskaita parodė, kad ES jau yra nemažai nuveikta, taigi mes nepradedame nuo nulio, mes turime aiškės politikos kryptis daugelį sričių. E, tik tai turime susitelkti į tas sritis, kur konkrečių teisės aktų ir brandžių politikos krypčių kol kas nėra. Na ir tarp tokių sričių galėčiau paminėti prisitaikymą prie klimato kaitos, e, sveikatos sritis, endokrininę sistemą ardančios medžiagos, nanomedžiagos ir taip toliau. Na, reikėtų mums pagalvoti ir, tai, ir apie tai, kaip aplinkos klausimus įtraukti į kitas politikos sritis. Tai mums pasiektų, padėtų pasiekti ekologiškas ekonomikos apskritai. Komisijos išteklių veiksmų plane yra numatytos konkrečios iniciatyvos ir tarpiniai tikslai. Mes taip pat tikimės labai daug iš bendro žemės ūkio politikos ir bendro žuvininkystės politikos peržiūros. Tikimės, kad tai padės priimti sprendimus susijusius su bio loginės įvairovės saugojimu Europos Sąjungoje. Taip pat svarbu pritaikyti atitinkamus finansinius instrumentus siekiant mūsų tikslų. Šiek tiek sutrumpinau savo tikslą, tikiu, savo pasisakymą. Taigi, mūsų tikslai labai ambicingi. Mes galėsime pasiekti savo tikslų tik jeigu visos institucijos uh, glaudžiai bendradarbiaus, jeigu bus priimti konkretūs sprendimai ir jie bus konkrečiai įgyvendinti. Dabar galbūt trumpai pristatysiu tuos klausimus, kurie bus aktualiausi Danijai. Mums svarbu veiksmingai vadovauti taryboje ir veiksmingai vykdyti dėrybas su parlamentu, sprendžiant konkrečius klausimus. Taip pat sieksime pažangos konkrečiais klausimais, sieksime politinių sutarimų ir sieksime, kad būtų priimta, kaip manoma, daugiau ar užbaigta. Užbaigtas įvairių teisės aktų rengimas mums pirmininkaujant. Keturis konkrečius klausimus paveldėjome iš pirmininkavusios Lenkijos. Mm, tai pirmiausia dėl GMO tikslinio naudojimo norėsime išspręsti šį klausimą, taip pat sieksime įveikti blokuojančią mažumą taryboje. Mes norime pasiekti sutarimo aplinkos taryboje vyksiančioje kovo mėnesį. Žinau, kad Europos parlamentui aplinkos klausimai yra be galo svarbus. Ir mes sieksime rasti kompromisą klausimais, kurie dar nėra iki galo išspręsti, tarp jų ir genetiškai modifikuotų organizmų klausimas. Dar vienas klausimas, kurį paveldėjome iš Lenkijos. Tai yra direktyvos dėl sieros jūrų transporte naudojamame, kuria peržiūra. Šiame pasiūlyme yra numatytos naujos griežtesnės taisyklės ir siekiama užtikrinti geresnę apsaugą Baltijos mm, jūroje ir Šiaurės jūroje. Na ir mes e, tikėsimės politinio sutarimo taryboje, jeigu bus neįmanomas e, sutarimas su Europos parlamentu pirmuoju svarstymu. Mes e, manome, kad svarbu bent jau užtikrinti Marpol konvencijos šeštojo priedo įgyvendinimą. Ir taigi mes spręsime šį klausimą prisimindami, kad 2020-aisiais sieros emisijos iš laivų viršis sausumos emisijas. Taip pat turime prisiminti, kad dėl to labai daug žmonių miršta kasmet. Dar vienas mm, klausimas yra reglamento dėl pavojingų medžiagų eksporto ir importo peržiūra. Mes sieksime čia rasti kompromisą ir svarstysime komisijos pasiūlymą, kuris suteiktų galimybę eksportuoti, remintis konvenciją, jei valstybės narės negauna atsakymo į prašymą pateikti sutikimą, jeigu tokio sutikimo nepateikė importuojanti šalis. Na ir mes tikimės pasiekti sutarimą šiuo klausimu. Ir dar vienas paveldėtas klausimas yra Seveso 3 direktyva. Čia yra vis dar neišspręstų klausimų, būtent direktyvos taikymos rytis ir galimybė visuomeniai susipažinti su saugumo informacija Taip pat dalyvavimas sprendimų prieimime ir galimybė kreiptis į teismus. Mes tikimės, kad pirmojų svarstymų sutarsime su parlamentu dėl šių klausimų. Tikimės, kad pavyks mums įveikti nesutarimus. Taigi mes perėmėme šiuos keturis klausimus ir dar ketiname svarstyti tris naujus komisijos pasiūlymus. Pirmiausia, LIFE pasiūlymas laikotarpiu nuo 2014 iki 2020 metų. Tai yra daugiametės finansinės programos dalis. Na ir mes tikimės, kad bus pritarta ar bus sutarta dėl esminių šios programos elementų. LIFE programa yra labai svarbi Europos aplinkai ir biologiniai įvairoviai. E, jos pagalba rastas finansavimas e, skirtas išsaugoti mykstančias rušis. Dar vienas pasiūlymas dėl prioritetinių medžiagų vandens sektoriuje. Na, mes e, tikimės birželio mėnesį pasiekti atitinkamų susitarimų. Ir dar vienas pasiūlymas tai reglamento dėl laivų išmontavimo pasiūlymas. Tikimės, kad komisija pateiks laiku pasiūlymą, kad mes galėtume jau birželio mėnesį pasiekti sutarimo taryboje. Ir galiausiai tikimės patvirtinti tarybos išvadas. Pirmiausia, bioįvairovės 11 konferencijos šalių, šalių konferencija ir dėrybos dėl gyvsidabrio. Mes rengsimės atitinkamoms dėryboms ir tikimės, kad tas pasirengimas bus tinkamas, nes nuo jo priklausys ir mūsų sėkmė konferencijoje. Taigi dabar vyruojant ekonominiai kriziai manome, kad Ir diskusija apie inovacijas yra ypač svarbi. Gegužės mėnesį ministro susitikime mes kalbėsime apie išteklių mobilizavimą. Tai bus mums svarbus klausimas. Na ir svarbu, kad ES imtųsi lyderės vaidmens artėjančiose konferencijose. Pirmininkaujanti Danija sieks stiprios, bet realios ES pozicijos daugeliu aplinkos klausimų. Taip pat vyks dėrybos dėl gyvsidabrio. Jos vyks Urugvajuje birželio mėnesį. Na ir mums reikalinga iš tikrųjų stipri gyvsidabrio konvencija. Danija vadovaus pasirengimui šioms dėryboms ir mes ketiname parengti tarybos išvadas INCCM3 ir INC4 procesams. Ir apibendrinant, mes sieksime pirmininkauti kaip įmanoma produktyviau ir ketins, sieksime suformuoti aiškės ES aplinkos politikos kryptis ateinantiems metams ir sieksime įtraukti visus suinteresuotus partnerius į šį darbą. Mes siekime, kad Europa pereitų prie žaliosios ekonomikos. Mes turime naudoti aplinką tausojančias technologijas ir tvarias inovacijas, kad galėtume užtikrinti ir ekonomikos augimą. Mes turime visi dirbti kartu ir užsibriežti didelius tikslus Aš stengsiuosi, kad mes pasiektume realios pažangos ir tikiuosi, kad jūs priimsite mano kvietimą įsitraukti aktyviai į šiuos darbus ir tapsite mūsų partneriais. Ja, das ist ein sehr strammes. Dėkoju. Labai turininga, plataus užmojo programa. Taigi matome, kad praužė gaivaus vėjo gūsys, o kolegos turi daug klausimų. Užsirašė 14 kolegų, kurie turi klausimų, dvi minutės klausimui, nedaugiau. Užbaigsiu sąrašą, o dabar perskaitysiu pavardės tų, kurie klausė. Dan der Kollege Gabrandi, dann die Kollegin Sadrin Bellier, Karl-Heinz Floren, Orsa Westlund, Vittorio Prodi, Jolanta Hiebner, Karl Schlüter, Christa Klaas, Dan Jörgensen, Sofia Marcel Kukovic, Joe Leinen, Kriton Arsenis und Satu Hassi. Ist nicht vergessen worden. Also beginnen wir mit. Dabar pradėsime klausimus. Richardui Sieber, kolegai, žodis pirmiausia. Pradedame nuo kolegos klausimų turą. Ričardas Jėperis, ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė ministrė. Jūs suformavote puikią komandą, daug moterų ministrių yra Danijoje. Lieka tik pasveikinti su tokia puikia iniciatyva. Džiugu, kad tokia jauna, e, dinamiška moteris kūruoja tokią svarbę sritį. Na, šeimos tradicijos yra svarbus dalykas, patirties šeimoje sukaupta daug. Aš nežinojau, kad ir šiaurės šalyse gyvoja politinės dinastijos. Tačiau manau, kad dialogo kultūra jūsų šeimoje yra giliai išaknyjas dalykas. Visi kolegos yra kviečiami 13 valandą. E, vis susitikimą, ponė ministrė, mus kalbės apie vandens klausimus. Tai vyks Tirolio biure, salės nepavyko gauti Europos parlamente, tad renginys vyks Tirolio biure. Mano klausimas dėl to, apie ką jūs kalbėjote, būtų toks. Jūs kalbėjote apie bendrą žemės ūkio politiką ir regioninę politiką. Sakėte, kad kompleksinės paramos susijimo principas e, yra aktualus šiuo požiūriu, jau lab, kad tuo pat metu tenka atsižvelgti į vandens direktyvą. Ar ketinate numatyti konkretesnius rodiklius Nes aš manau, kad būtent taip ko gero ir turės būti, kad šie sektoriai būtų labiau susijęti su vandens klausimu. Kaip veiksite konkrečiai? Kitas klausimas dėl genetiškai modifikuotų produktų. Austrija, kaip žinia, yra ta šalis, kur kyla daug sunkumų. Ką manote šią temą? Ar manote, kad ta blokuojanti mažuma išsisklaidytų. Ar galima įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, Austrija galėtų ir toliau laikytis e, savo draudimo. Energetikos efektyvumas, žinau, kad tai nėra jūsų e, kompetencijos rytis, tačiau kaip čia vertinate situaciją? Kolega Kalim, o paskui gerbar, kolega Gerbrandi, dėkoju kolegija Kadenbach. Labai trumpai, nes kiti kolegos taip pat nori klausti. Jūs nekartą kalbėjote apie rūšių įvairovę, apie bio įvairovę. Sakėte, kad kovojate už tai, kad įvairius valstybės narės galėtų spręsti ar vartoti genetiškai modifikuotas sėklas. Aplinkosaugos ministrė taryboje nesugebėjo tinkamai pristatyti šio klausimo žemės ūkio sryčiai. Ką manote apie tai vakar jūsų kolega, kuruoti žemės rytį, sakė, kad žemės ūkis jos požiūrių nėra kažkas statiško, tai yra e, sritis, kuri nuolatos kinta, kuri yra gyva, tai yra glaučiai susijęs su bendrosios žemės ūkio politikos reforma. Tad koks yra jūsų požiūris šiuo klausimu? Ačiū, kolegė Kalenbech klaus kolega Gerbrandį, o paskui Sandrin Belgiai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu ne tik padėkoti ministrė Auken už prisistatymą, už pristatymą noriu pasveikinti ją parengusią puikią ir ambicingą programą būsimiems šešiems mėnesiams. Jūs čia žinokite, kad nuolatos bus išklausoma, nes tai klausimai ir čia diskutuojam ir bioįvairovė, ir vandens išteklių apsauga ir taip toliau ir panašiai. Man šiek tiek neramu dėl to, ką darysite tame, kaip mes sakome, šaldytuve. Tai yra taryba, kur jums teks dirbti ir kur daugelis temų užšaldytos ir nejuda. Na, manau, kad kai kurie klausimai nelabai pozityviai ten nagrinėjami. E, buvo pasiduota, aplinkos saugos ministrai pasidavė žemės ūkio ministrams. Žuvininkystės klausimai taip pat. E, atidėti buvo nagrinėti, nepakankavo tarybai nagrinėjami išteklių apsaugos klausimai. Komisijos, komisija teikia savo siūlymus, bet kol kas rezultatų nedaug. Tad mano klausimas būtų toks. Matome, kad Danijoje pučia naujas gaivus vėjas. Kaip tą vėją pasukti ton sustingusion šalton tarybon, kad būtų galima iš mirties taškų pajudinti aplinkosaugos klausimus. Mums dabar iš tikrųjų reikia užtikrinti mūsų ekonomikos tvarumą. Ne tik dėl to, kad mums rūpi planeta, bet tiesiog norėčiau, kad pakomentuotumėt, ką manote šiais visais klausimais. Dėkoju, pirmininkas. Ačiū. Saundrin Biljai. O paskui Karl Florence. Saundrin Biljai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė ministrė. Noriu prisijungti prie savo kolegų. Noriu Jūs pasveikinti, padėkoti už tą tokią plataus užmojo programą, kurią čia pateikite. Noriu grįžti prie poros ar trejato dalykų ir norėčiau paprašyti patikslinimo. Jūs kalbėjote apie Danijoje pasirašytos konvencijos įgyvendinimą. Ar Orhuso konvencija dėl visuomenės dalyvavimo šių klausimų sprendime, dėl imtis pasinaudoti teismais, buvo pasirašyta šios konvencijos trečiasis ramsis, yra galimybė pasinaudoti teismais, tačiau taryboje šis klausimas blokuojamas. Mes laukiame direktyvos, laukiame daugiau harmonizavimo dėl galimybės naudotis teismų paslaugomis, kai iškyla aplinkos saugos klausimai uh, ES teritorijoje. Ar galėtumėte mus patikslinti, ką pirmininkaujantį Daniją numato daryti, kad šis procesas susijęs su direktyvos gyvenimu pajudėtų iš mirties taško? Ar yra jau numatytas darbų grafikas, kad būtų galima užtikrinti visiems ES piliečiams teisę veikti, apginti savo interesus, kad būtų galima iki 2012 metų pabaigos e, piliečiai galėtų tinkamai e, ginti savo teisę susijęs su aplinkos sauga. Ir dar, jūs be kita ko minėjote e, birželio mėnesį aukščiausių lygio vadinamai žemės sustikimą Rio. Ar galėtumėt mums pateikti daugiau informacijos? Ar galėtumėt patiks, patikinti mus, kad remsite tą rezoliuciją, kurią priemė Europos parlamentas? Ar galėtumėt pasakyti, ar vykstant daryboms remsite idėją sukurti naują aplinkosaugos struktūrą, kuri galėtų būti atsvara PPO. Ar galėtumėte pasakyti, kad remsite žaliosios ekonomikos koncepciją? Nes, e, ekonomi, nes tai, tai, tai būtų svarbu, susi, klausimas ir būtų susijęs su ekonomikos vystimosi tvarumu. Kolega Florence. Dėkoju. Pone ministrė. Ačiū už jūsų naujovišką tokią kalbą. Esu dalyvavęs taikinimo procedūrose. Gal su dėde teko diskutuoti ar jūsų tėvų. Taigi matau, kad patirtis šioje šeimoje politinė patirtis yra tikrai didelė. Jūs minėjote be kita ko, kad genetiškai modifikuotų organizmų klausimas turės būti sprendžiamas valstybėse narėse. Na, man kiek nepasitė, nepasisekė gyvenu pasienyje su Olandija. O ten auginama daug pašarų gyvūnams, kurie pervežami ir į Vokietiją. Jeigu aš esu ūkininkas, pavyzdžiui, kaip man žinoti, ar gyvūnų pašarai yra su genetiškai modifikuotais produktais ar ne. Daugumų šių klausimų suburti nepavyksta. Na, o aš manau, kad smulkus ūkininkas turi teisę žinoti, kuo jis maitina savo gyvulius. Ar užteks pasakyti, ar užteks pasakyti tiekėjų, kad štai aš garantuoju, kad ten nėra genetiškai modifikuotų organizmų, ar turi būti kokios nors konkretesnės taisyklės, ką apie tai manote? Kitas klausimas. Turime siekti, kad būtų sumažinti CO2 iš metalai, jų kiekis. Ką ketinate daryti? Ar bus numatyti kažkokie konkretūs tikslai? Yra tikslų susijusių su 2020 metais bet rengimas regis naujas pasiūlymų paketas, taryboje atsiranda naujų tendencijų, regis bus kalbama apie didesnius skaičius, apie didesnį CO2 iš metalų sumažinimą. Tačiau kaip įsivaizduojate klostytis, klostytis situacija susijusi su ištekliais, kokie jūsų prioritetai šioje srityje? Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas, kolegė Vestlund, o paskui Viktorijo Prodi. Eh, Ačiū, aš taip pat norėčiau Daniją pasveikinti jūsų ministrė pirmininkė moteris ir taip pat ministrų kabinete yra daug moterų. E, ir motinystės atostogas jos išleidžiamos ir tikrai puiku, e, kad Danija taip elgesi, puikus pavyzdys parlamentui. Dar daug kas beliko, e, liko toje srityje mums nuveikti. Aš, jūs kalbėjote apie sistemą, endokrininę sistemą ardančias medžiagas, reikėtų pagalvoti, kokią politiką reikės taikyti cheminėms medžiagoms, jūs taip pat kalbėjote apie kaupiamuosius, kaupiamąjį poveikį, nano medžiagų kaupiamąjį poveikį. Danijoje apie tai daug kalbama, nes e, ištisoms kartoms, kurios gims ateityje, tai yra labai svarbu. Parlamentas tai remia ir tikiuosi, kad kitiems ministrams irgi galėsite pasakyti, kaip e, me, mums visiems rūpi šios sritis. Viktorijo Prodi dabar, paskui dar e, klausimas ir tada jau ministrė atsakys į klausimus. Dėkoju, norėčiau padėkoti ministrijai. Labai išsamus buvo pristatymas, mano klausimai, bu, klausimai keli. Pirmiausia, norėjau paklausti, ar galima numatyti direktyvą e, dėl pakavimo atliekų, e, kad būtų galima kaip nors surinkti e, biologiškai įrančius plastikinius maišelius, pakuotas. Jūs žinote, kad plastikinės neįrančios pakuotės kelia labai daug problemų. Toliau dėl dirbožėmio tai yra labai retas ir, ir svarbus išteklis. Ar galima pasikliauti, kad Danija imsis iniciatyvos ir pradės svarstyti šią direktyvą. Dėl Rio plus 20 norėčiau pasakyti, kokios temos labiausiai man rūpi. Pirmiausia, riboti gamtiniai ištekliai. dėl kurių reikėtų mums tam tikros, tikrą discipliną nusistatyti, kaip juos vartoti. Dar labai svarbu visuotinės žmogaus teisės pripažinimas, e, tokios teisės kaip prieiga prie gamtinių išteklių. Rio konferencijoje reikėtų vystyti tokią savoką kaip bendras turtas. Mūsų civilizacijos vystimusi tai yra labai svarbu ir tai yra labai svarbu užtikrinimui, kad planetoje, vystys, e, planetoje bus tvarus vystimasis. Paskutinį. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrai, programa tikrai ambicinga. Įtariu, kad e, pasibaigus Danijos pirmininkavimui tikriausiai mažiau jau draugų turėsite tarp kitų šalių atstovų nes e, daugelis jūsų pristatytų klausimų yra gana kontroversiški. Noriu iškelti porą klausimų. Pirmiausia, atliekos ir antras, e, antra pastaba, antras klausimas dėl vandens. Jūs kalbėjote apie inovacijas ir tausiai naudojant išteklius ir teigiate, kad e, tausus išteklių naudojimas gali padėti aukti ekonomikai ir gali padėti išspręsti krizę. Galbūt galėtumėte patikslinti, apie kokias konkrečiai inovacijas kalbate ir kaip jūs įsivaizduojate vandens tvarkymą. Vanduo taip pat vienas energijos šaltinių. Ir jį galima laikyti netradiciniu ar alternatyviu energijos šaltiniu. Ir dar vienas klausimas. Ką Jūs turite omenyje, kalbėdama apie žalingų aplinkai investi... subsidijų panaikinimą? Ar apie kokią konkrečiai sritį čia būtų kalbama? Ar tik tai apie energetiką, ar ir apie kitas sritis? Ačiū. Dank, Dėkuoju, gerbiamą kolegė. Dabar ministrai suteiksime žodį atsakyti. Prašom. Much, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau sakyti ponui Seiver. Ačiū už šiltus pasveikinimo žodžius. Ačiū ponui Florence už tai, kad paminėjo šeimos tradicijas čia. Manau, kad tuo būdu Kontekstas aiškus, o dabar perėsiu prie klausimų konkrečiai. Bet visiems ačiū šiltų sveikinimo žodžius. Ačiū ponui Sėber, kad paminėjo tą, kalb... tą vandens klausimą, kuriuo diskutuosime šiandien pirmą valandą. Bendro žemės ūkio politika pirmiausia. Kaip galime rasti finansinių priemonių papildomų gyvenant bendrą žemės ūkio politiką tokią, kad jis sutaptų su natūros uh, E, direktyva ir su pagrindų direktyva egzistuojančia šioje srityje. Klausimas be abejo labai kompleksiškas. Kiekviena šalis turi savo iššūkius. Kiekviena šalis turi savo tam tikrus įsipareigojimus susijusius su vandens vartojimu, jo apsauga, kaip jie įsipareigojimus susijusius su savo gamtos kampelių e, išsaugojimu ir panašiai. Be abejo, lankstumas čia bus reikalingas. Dabar, atvirai kalbant, geriau būtų užtikrinti kuo didesnį gamtos kampelių, kuo didesnių, tiksliau, gamtos kampelių apsaugą. Tačiau galėtume pasakyti, kad būtent dėl to Mes manome, kad reikia ieškoti e, papildomų lėšų, kurios būtų panaudotos bioįvairoviai saugoti ir visai eiliai kitų dalykų susijusių su gamtos išsaugomu apskritai. Genetiškai modifikuoti organizmai, kaip išsklaidyti tą blokuojančią mažiną. Aš manau, kad ne viena pirmininkaujanti valstybė patyrė nesėkmės presdama šį klausimą. Na, manau, kad klausimas tikrai svarbus Europos parlamentui, komisijai ir panašiai. Ir manau, kad atėjo laikas priimti sprendimą, nes 20 šalių uh, turi galimybę irgi pasakyti savo sprendimą, atsisakyti auginti genetiškai modifikuotus organizmus ar ne. Šita tema yra labai svarbi, mes ją turėsim judinti kompromiso siūlymą. Mes esame girdėję ir buvo pasiūlyta taip pat biocidų direktyva. Mes turime e, veikti reaguodami ir spręsdami atskirus atvejus. Juos nagrinėdami kiekviena šalis turėtų susisiekti su interesuota pusė ir paklausti, ar galėtumėt išbraukti Daniją, Austriją ar dar kažkokią šalį savo pateiktoje paraiškoje. Ir paskui vyktų komit komitetų procedūra ir būtų šis klausimas nagrinėjimas toliau. Tačiau niekas nenori maisto saugos agentūros darbui trukdyti. Ir šie, čia pirmiausia, ši agentūra turėtų tarti savo svarų žodį. Niekas neturėtų atimti šios kompetencijos. Drausti auginti genetiškai modifikuotus e, organizus tam tikrose vietose turi būti EFSOS maisto saugos agentūros kompetencija. Be abejo, svarbiausias argumentas būtų sveikatos reikalai, jeigu norime tokio draudimo pasiekti. Tačiau galima pateikti ir kitus argumentus, pažiūrėjau, sakyti, yra viena, vieni ar kiti niuansai susijęs su bioįvairovės bio išsaugojimu ir taip toliau ir panašiai. Ir tuos argumentus būtų galima pasitelkti, e, norint sudaryti ir išsklaidyti, pavyzdžiui, blokuojančią mažymą. Tačiau 20 šalių norit pasilikti tą galimybę pasakyti, ne, ačiū, genetiškai modifikuotų organizmų mums nereikia. Tačiau pažiūrėsime, ką galime padaryti. Iškelėte energetikos klausimų ir čia turėčiau pasakyti, kad kolega Hiedegar turėtų juos geriau atsakyti, jis čia lankėsi vakar. E, taip pat sulaukiau klausimą apie bivairovę ir jos išsaugojimą. Aš manau, kad jau šiek tiek ir atsakiau į tai, kad reikia ieškoti finansavimo priemonių bendrosios žemės ūkio politikos srityje. Tačiau tuo pat metu sakiau, kad turime ieškoti ir kitų finansavimo šaltinių kartu su komisija dirbsime toliau, kviečiame valstybės narės jų atstovų susitikti e, susitikime ir bus stengiamasi aptarti papildomų šal, finansavimo šaltinių paieškos klausimus. Svarbu ieškoti inovatyvių finansavimo mechanizmų bioįvairoviai išsaugoti. Mes manome, kad labai svarbu gyventi nagojos tikslus Septintoji aplinkos veiksmų programa. Mačiau, štai, ponė Lainina, jūsų pranešimą šio klausimo, susipažinau su juo ir manau, kad sutarėme dėl svarbiausių dalykų tos septintosios veiksmų programos. Ta programa turi būti glausta, turi būti siekiama pirmiausia egzistuojančių teisės akto įgyvendinimu, turi būti siekiama uh, E, Nagojos tikslų, er, efektyvaus išteklių vartojimo turi būti siekiama, biovairovės išsaugojimo ir aplinkos apsaugos apskritai tikslų. Tai yra atspindėta jūsų pranešime ir būtent e, čia labiausiai sutikiau dėmesį. Kolega Gerbrandi, ponas Gerbrandi sėdi štai čia, matau. Dėkoju ir jums už klausimą, nes pripažinote, kad mūsų programa yra ambicinga ir Žinau, kad vadina įvairiai taryba ir šaldytuvų, ir šalto dušo vieta ir panašiai. Tačiau mūsų politikų darbas yra įtikinti varžovą, įtikinti, dirbti tą įtikinėjimo darbą, rasti argumentų ir, ir savo argumentus ginti. Žalinimas yra ta vieta, kur mes matome didžiulės rinkos vystimo galimybės pramonė gali dirbti su daugiau žmonių. E, vandens e, srities žalinimas taip pat yra svarbis rytis. Čia galima sulaukti daugybės investicijų į vandens infrastruktūras visame pasaulyje. E, energetikos rytyje taip pat. Taigi, būtent dėl to, galima sakyti, o kodėl neinvestuoti tas rytinės ekonominės galimybės čia atsiveria didžiulės. Neseniai E, susitikome su su tarptautinio valiutos fondos, kurie sakė, nesumažinkit finansavimo visur. Tačiau mes manome, kad mes manome, kad ekologija yra tas rytis, kur rinkos galimybės yra didžiulės ir kurią reikia vystyti. Būtent šiais argumentais stengsiuosi remti, sakysiu, kad mes pergyvenome ne vieną, o dvi krizės Ir aplinkos sauga taip pat patiria didžiulę krizę ir jeigu šios krizės nespręsime, tai ekonominės krizės neįspręsime niekada. Tad svarbu pasinaudoti aplinkos potencialu, kad įveiktume ekonomikos krizę. Būtent štai, tai ir bus ko gero tos gaivaus vėjo gūsis taryboje, kuriuom bandysim pasinaudoti. Pone Bilie, ačiū ir Jums už klausimą. Orguso konvencija taip yra svarbus dokumentas, tai yra irgi toks svoris, kuris dabar užgulė mano pečius, tačiau turiu pasakyti, kad tas dokumentas yra labai svarbus parlamentui. Noriu pasakyti, dėl šios direktyvos padėtis yra tokia. Turime didžiulę blokuojančią mažumą. Sunku ją būtų pavadinti netgi mažumą. Tiesiog turime pirmininkavimo metu pasirinkti prioritetus ir turime pasakyti, kad, na, gal šiai direktyvai neskirsime e, pakankamo dėmesio, kadangi manome, kad gali būti per sunku savo tikslų pasiekti. Tačiau tai nereiškia, kad mes nemanome, kad tai yra, kad tai nereiškia, kad mes manome, kad ši direktyva yra nesvarbi. Tiesiog turime pasirinkti prioritetus. Tačiau nu, ši direktyva taip pat yra mūsų darbo tvarkės dalis ir bandysime ir ją judinti iš mirties tašką. Dar vienas klausimas. Ar reikėtų pasiremti tokiomis organizacijomis kaip e, ar reikėtų kurti tokias struktūras kaip tarptautinė aplinkos organizacija, kuri būtų atsvara PPO. E, manau, kad turime turėti institucijas, kurios rūpinasi E, aplinkos apsaugos reikalais, kad galite tikėtis mūsų paramos, o aš žinau, kad galiu tikėtis jūsų paramos šio klausimu. Ar reikia remti taip vadinamą žalį ekonomiką, jos plėtrą be abejo, žinoma. Ponas Florence klausė apie genetiškai modifikuotus organizmus. Klausimas svarbus. Ką reikėtų daryti Vokietijos ūkininkui, kai šalia gyvenantis pasienyje Olandijos ūkininkas sėkmingai augina genetiškai modifikuotus uh, augalus, pavyzdžiui. Klausimas iš tiesų sunkus. Nežinau, kaip pavyks įspręsti. Jeigu, gali, nu, jeigu pavyks išspręsti blokuojančios mažumos klausimą, galbūt tas galbūt pavyks iš, bent iš dalies šį klausimą taip pat išspręsti, mes tikrai turėsime į savo darbo tarkį ir bandysime prie šio klausimo dirbti. Lauksime komisijos siūlymo. 2020 tikslai. Mano kolega labiau rūpinasi šiuo klausimu, jis um, lankėsi čia vakar ir turbūt išsamei jums papasako apie tai. Išteklių naudojimo efektyvumas. Svarbiausi dalykai. Be abejo, aš manau, kad jeigu pažiūrėtume į Rio plus 20 tikslus, tai matysime, kad teks sustelkti prie svarbiausių dalykų ir turime labai aiškiai ir ambicingai ir konkrečiai tuos tiklus nusistatyti. Turime kalbėti apie energetiką ir vandenį pirmų pirmiausia. Aš manau, kad dėl to visi bendrai sutarėme. Galime siekti galbūt vandens taupimo tikslų, kad nebūtų švaistomas vanduo, kai jis būna tiekiamas nekokybiškomis, nesandariomis vandens tiekimo sistemomis, nes ten vandens nuostoliai yra didžiuliai. Turėtume pasirūpinti vandens išteklių taupimu, pirmiausia, mano supratimu. Tačiau taip pat svarbu pamastyti apie tai, kaip pasiekti, kad septintoji aplinkos veiksmų programa bus tinkamai įgyventinama, nes jos dėka taip pat galima sėkmingai sutaupyti nemažai išteklių. Manyčiau, kad jeigu turime aplinkos apsaugos direktyvą, dėl išteklių galbūt reikėtų turėti atskirą direktyvą, panašią direktyvą. Ir Svarbu paskaičiuoti, jeigu visi atliks savo darbą tinkamai, ką mums pavyks sutaupyti, ką turėsim. Mes galime pasitelkti štai tokius skaičiavimus arba tokius skaičius pasiekimus. Dabar 95 procentus rinkos užima. Taigi, čia irgi yra tas rytis, apie kurią turim diskutuoti ir turime pamastyti, kaip galėtume e, pasiūlyti rinkai vienus ar kitus produktus, kurie mums būtų aktualūs, ponė Veslund. Ačiū Jums už šiltus sveikinimo žodžius. Endokrininė sistema trikdantis elementai. Turime. E, šis klausimas buvo pradėtas nagrinėti REACH direktyvos prieimimo metu. Ar reikėtų vėl grįžti prie šio klausimo, nežinia, bus spurto ekonominė krizė. E, be abejo, svarbu, kad nebūtų pasirinkta rytis, tokia kryptis, kuri būtų priešinga aplinkos tinkamam saugojimui. Tačiau turime būti realistai. Nemanau, kad, kad reikėtų grįžti prie šio reglamento papildomo nagrinėjimo. Tiesiog pabandysime tam tikrus tikslus pažymėti septintoje aplinkos veiksmų programoje. Čia šiuo klausimu egzistuoja tikrai didžiulė spraga. Ten endokrinių sistemų, endokrinės sistemas amžiaus medžiagos praktiškai neminimas. Ponui Prodi noriu taip pat padėkoti už klausimą. Direktyva dėl pakuočių atliektų, atliekų. Laukiame komisijos siūlymo. Ir manau, kai jau gausime šitą siūlymą, mes iš tikrųjų man, galime teikti, kad įtrauksime į prioritetų sąrašą šį klausimą. Pirmininkančios valstybės parama dirbožėmio apsaugos pagrindų direktyvai, galėčiau pasakyti tą patį klausimą, kaip apie Orkuso konvenciją. Tai yra irgi ta direktyva, kurią uh, stumti pirmin bus tikrai sunku, turime būti realistais, negalime pažadėti visko ir pažadėti, kad visus šaltus dušus išbandę pasieksime viską šimtų procentų. Manau, kad jūsų komentaras dėl Rio plus 20 ir medžiagas ir, ir, ir visai kitų dalykų jūsų komentarai yra svarbus iš tikrųjų. Aš galėčiau pasakyti, kad jeigu aš išsitraukčiau iš dokumento istorinius kažkokius dalykus ir nuolatos juos kartočiau. Nežinau, negalima kartoti tų pačių dalykų šiandien, kurie buvo kartu prieš 40 metų. Kai, kurie, kai kuriuose srityse tikslų buvo pasiekta. Kitur, pažiūrėjau, kalbant apie gamtos išteklius, be abejo, visi pripažįstame, kad e, gamtos ištekliai yra visų turtas, jie nuolatos naikinami, be abejo. Jų saugojimas yra aktualus dalykas. Turime užtikrinti, kad mūsų gyvenimo kokybė bus tinkamai užtikrinta. Turime kelti klausimą dėl žmogaus teisių. Tai šie klausimai be abejo yra svarbus. Ir politinis signalas, kurį pasiūstume Rijo, bus svarbus. Šioms diskusijoms tikrai renksimės energingai. Na, taryboje e, gal nebūsiu populiariausia ir mėgstamiausia ministrė, kai pasakysiu tai, ką pasakysiu, tačiau noriu pasakyti, kad tenka dirbti bendram labui ir pasakyti tai, ką reikia pasakyti. Stengsimės ieškoti kompromisu ir stengsimės mąstyti, taip sakant, kuo žaliau, kiek tai bus įmanoma. Inovacijos klausėte, kokias inovacijas būtų galima taikyti vandens išteklių taupimui. Mes šiandien dar turėsime progą apie tai diskutuoti. Manau, kad jūs ten taip pat galėtumėte suvaidinti svarbu vaidmenį. Žinau, kad daugelis jūs turi, e, jau yra idėjai, turi įdirbį, turi įdėti daug pastangų šio klausimo sprendimo. Tiesiog galėtume padiskutuoti apie tai, kai, kur kreipti mūsų ekonomiką, mūsų verslą, kad būtų galima kuo daugiau laimėti šioje srityje, kad būtų galima pasiekti daugiau inovacijų. Danijoje nulatos buvo keliami labai aukšti standartai vandeniui, tad mūsų įmonės yra labai rimtos veikėjos. Jos turi daug patirties susijusios su vandens valymu, tinkamu vandens paskirsimu, vandens valdymu apskritai. Manau, kad atsakiau į visus klausimus. Dėkoju. Tiesiog tobulai atsakėte, nieko nepamiršote. Pradedame antrą klausimų turą. Paul Schlitter, paskui Krista Klers. Okay. Yeah, thank you. Ačiū nämnden som redan varit uppe. Du sa att du ville agera där. Och även om du nu bedömer inte möjligt... Aš kalbėsiu švediškai. Norėčiau keletą dalykų pabrėžti. Reikėtų paminėti kai kurias rytis, kur galima atlikti tyrimus, mokslo tyrimus, atsižvelgiant į tai, kokie moksliniai tyrimai buvo padaryti kitose srityse. Uh, Norėčiau paminėti ir pagrindų programas ir tai, kad kai kuriais atvejais ne visą informaciją pateikia įmonės ir dar tai, kad įmonės e, kontroliuojamos tik 5 procentais atvejų. Kai yra kažkokia, tai kažkokiu pažeidimu padaroma iš įmonių pusės valstybėse narėse, tai kas tada vyksta? Ar e, joms taikomos baudos? E, žinoma, labai daug yra dalykų, e, kuriuos galima būtų, kur padėtį galima būtų prilyginti tai padėčiai, kuri buvo prieš 40 metų, todėl gal ir, ir, ir įstatymų, ir teisės aktų tekstai yra pasenę. Kartais turtingos šalis nebūna tokios jau ir turtingos, kartais tas, ta, tas jų turimas turtas yra tik savotiškas simbolis, o užsipuolamos dažnai nepilnytai mažiau turtingos šalis. Tai svarbus toks dalykas kaip spontaniškumas gamtoje. ir paukščiai ir medžiai. Augalai. Apie viską kalbama lygiai taip pat, kaip buvo kalbėta prieš 50 metų. Pane Klas, ačiū, pane ministrė. Norėčiau pasidžiaugti ir pagirti jūs, nes iš tiesų esate jauna ir užsibrėžėte tokią, tokią e, didžiulę misiją atlikti. Labai malonu buvo jūsų klausytis ir žiūrėti, stebėti jūsų tokį entuzijazmą. Mes jau gana seniai e, diskutuojame, klausausi e, Šliuterio ir kitų kolegų. Žinome, kad Danija yra ta šalis, kuri visados aplinkos saugos rytyje labai puikiai pasireikždavo. Ponas Gibneris jau tą minėjo, tačiau norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, kad ir toliau Europoje e, taip intensyviai šis darbas vyktų, kad mes visi pasikeltume į tą patį lygį, e, kad nesileistume į savo specifiškumą, kad, vien, kad nebūtų tokių atvejų, kai tik vienas karys laukia. Tokie dalykai kaip pesticidai arba, arba biocidai. E, čia norėčiau paklausti, kaip jūs e, stiprinsite darbą šioje srityse, srityje. srityje ir kaip mums viso to siekti kartu, kad sveikata žmonių nenukentėtų ir kaip visą tai suderinti su ES institucijomis. Taip pat kalbėjote apie hormonus, apie hormonų įtaką. Ar jūs esate pasirengusi e, atsižvelgti ir į tokius dalykus kaip kontraceptiniai vaistai? Nes e, juk kaip, paži kaip be pažiūrėsime, viskas po to išleidžiama į vandenį, o vanduo yra labai jautri tema. Bet šiaip ar taip norėčiau Jums palinkėti kuo geriausios sėkmės ateinančio šių šešių met, mėnesių pirmininkavimo metu. Ačiū. Dėkoju už iki šiol jūsų pateiktus atsakymus. Aš turiu porą pastabų ir klausimą. Pirmoji pastaba. Galbūt pakartosiu tai, ką sakė jau kolega apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas. Šiek tiek jau galime padaryti kažką šiuose srityse, nepradėdami e, ar nepersvarstydami REACH reglamento. Mes galbūt neturime dar pakankamai žinių, taigi negalime imtis konkrečių veiksmų, tačiau kai jau turėsime uh, pakankamai žinių, tai veiksmų imtis bus būtina. Taigi, galbūt pirmininkaujant Danijai reikėtų pirmiausia apsirūpinti žiniomis. Toliau dėl iš ankstinio sutikimo ar to PIK e, reglamento. Aš e, rengiu parlamente pranešimą šią temą. Man labai aktualus kompromisas šioje srityje. Daugelis aspektų susijusių su šiuo teisės aktu yra gana techniški, bet nors Bet vis tiek svarbiausios yra detalės šiuo atveju. Svarbu, kad na, negalima leisti įmonėms tiesiog atsikratyti cheminių medžiagų, jas eksportuojant į besivystančias šalis. Aš dar turiu vieną klausimą. Tai yra bendroji žemės ūkio politika ir ekologijos aspektai. Aš atitinkamą klausimą uždaviau jau ir jūsų kolegai vakar. Uh, Bet norėčiau ir jūsų nuomonę išgirsti. Labai daug um, nevyriausybinių organizacijų yra išsakę, išsakę savo susirūpinimą, kuriam ir aš e, pritariu, kad e, vargu ar padės tausoti aplinką BŽUP reformą Ir aš noriu paklausti, kokiu konkrečiu veiksmu jūs imsitės, kokiais konkrečiais principais remsitės, kad iš tikrųjų būtų nauda aplinkai. Labai ačiū, Danai. Tai Kukovič. Un... Sofinazai Kukovič, o paskui Džiulainen. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti jauną ministrę, pasidžiaugti ir pasveikinti jūs dėl naujos programos. Jūsų mama šiandieną tikrai galite, gali didžiuotis savo jūsų pasisakymu. Danija yra iš tų šalių, kurios yra tikros lyderės aplinkos saugos srityje. Danija puikus pavyzdys ir Europai, ir visam likusiam pasauliui. Tai aš norėčiau paklausti, ar pirmininkaudami kaip nors pasinaudosite savo turimą sukauptą gerą patirtimį. Pavyzdžiui, jūs galėtumėte skatinti darbo vietų kūrimų mažose ir vidutinėse įmonėse ir perkelti tokią praktiką į tokias šalis kaip Indija, Kinija, arba Rusija. Dar ekodizainas, dar dėl ekodizaino, ar ketinate kokiu nors stipresniu ir labiau e, saistančių priemonių sukurti šioje srityje, nes kol kas tai viskas, kas yra sukurta, nėra privaloma. Ir kitas klausimas, ką galėtumėte padaryti, kad Europoje vėl būtų galima gerti vandenį iš krano. Džiulainen. Brangyda arba ponė ministrė, norėčiau nuoširdžiausiai pasveikinti ir pasidžiaugti šią gražią programą. Konservatoriai mano, kad E, Auken ir aplinkosauga, e, aplinkosauga yra labai daug nusipelnę ir tai iš tiesų taip yra. E, jeigu į jūsų programą tai bus įtraukta, tai bus labai gerai. Labai gerai, kad į septintą programą įtraukta energetikos klausimas. E, Tai, ką siūlo komisija, yra neblogai, bet reikės viską patobulinti tiek iš jūsų pusės ir iš mūsų pusės įnešti atitinkamą įdėlį, kad ES galėtų tvariai vystytis. Ir kad e, būtų rastas tinkamas ryšys su strategija 2020 visos strategijos, visos reformos, tiek žuvininkystės, tiek BŽUP reforma, tiek e, CO2 ir panašiai, viskas įeina į šią programą ir mes turime pavykti, e, mums turi pavykti dabar e, būti konkretesniems, reikia tiesiog labiau susitelkti į konkrečias problemas ir tikslus, ne tik į jų išdėstymą popieriui. Viskas turi konkretizuotis, viskas turi pasireikšti praktikoje. Tikiuosi, kad tekstai bus taikomi efektyviau negu pirma ir kontroliuojama bus geriau negu anksčiau. Garbandavy kalbėjo apie šaldytuvą. Aš Aš manau, kad čia bus tikras gabalas aplinkos saugos ministrų susitikime, gal galėtumėte ir jūs savo nuomonę šio klausimu pareikšti. You, Chair, and, uh... Kariton Arsenis, ačiū pirmininkė. Sveikinu atvykusią, ponė ministrė, į mūsų komitetą. Čiuku matyti jauną žmogų žimantį šias pareigas. Nes paprastai gerokai vyresni žmonės užima tokias pareigas ir dabar džiugu matyti jūs čia. Tiesiog esate pavyzdys ir kitiems jauniems žmonėms ir tai yra puiku. Sveikinu taip pat jūs puikiai atsakius jums pateiktus klausimus. Rio plus 20 yra tas klausimas, prie kurio aš norėjau šiek tiek sustoti. Tai yra jūsų pirmininkavimo laikotarpiu vienas iš svarbiausių dalykų ir temų. Uh, Tai yra iš tiesų labai svarbus renginys, tai yra jūsų šansas pabandyti e, išspręsti daugelį mums rūpimų klausimų. Tai bus, tai, tai bus labai sunki konferencija, be abejo. Bet aš manau, kad galime pasiekti ir konkrečių dalykų. Apie tai dar diskutuosime ir reikės viešų diskusijų, kad galėtume numatyti žingsnius ateičiai. Bendrasis vidaus produktas yra, aišku, vienas iš svarbių ekonomikos rodiklių, kuriuos pasaulyje atsižvelgiama, tačiau yra ir kitų dalykų, kurių reikės nepamiršti. Mes dėl BVP rodiklio dar turėsime diskutuoti, kol kas mūsų dokumente apie tai yra tik eilutė, tačiau prasidės posėdžių tikslas. Ir vyks pirmas sustikimas New York'e, o paskui uh, E, žiūrėsime, kaip vystysis to dokum, filmo dokumento projektas. Biologų tikslas yra išsaugoti kuo daugiau bioįvairovės ir tikslų. Na, kol kas vienintelis rodiklis minimas šiame dokumente šiuo klausimu yra BVP Nežinau, ką apie tai manote ir manyčiau, kad jūsų patarėjai turėtų pasidomėti šiais klausimais ir ES galės tuomet tinkamai žaisti savo poziciją. Ačiū. Kriton. Ačiū, Kriton. Satu Oasi yra kita kalbėtų, prašau. Uh, honorable... Dėkuoju, gerbiama ministrė. Labai malonu buvo klausyti jūsų pasisakymą. Džiugu, kad paminėjote sieros e, direktyvą susijusią su sieros klausimu ir jos e, patekimu į vandenį. Be abejo, yra visai lė kitų aspektų, kurie yra svarbus, kalbant apie aplinkosaugą. Biokūras yra, pavyzdžiui, irgi viena iš tokių aktualių temų tvarumo kriterijai susijęs su biomasės biokūro naudojimu yra nepaprastai svarbus klausimas. Kol kas yra reiškiamas susirūpinimas dėl um, miškų nikimo, dėl CO2 emisijų ir taip pat reiškiamas rimtas susirūpinimas susijęs su bioįvairovės išsaugojimu, jeigu didės uh, biomasės ir biokūro gamyba. Mano klausimas jums būtų toks jeigu pirmininkaujančiai Danijai teks dirbti, pripažįstant, kad turės didėti biomasės naudojimas. Ir reikės pasirinkti tam tikrus rodiklius, kriterijus, kaip galime užtikrinti, kad nepakenksime dirbožėmiams, kad neišnaikinsim miškų, kad nepakenktume bioįvairovį. Dėkoju.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 savo pasisakymę jūs minėjote Seveso 3 direktyvą ir sakėte, kad tai vienas iš svarbiausių jūsų pirmininkavimo klausimų ir tikitės, kad sutarimas bus pasiektas pirmojo svarstymo metu. Taip pat sakėte, kad šį klausimą paveldėjote iš Lenkijos. Bet e, žinome, kad e, netaip lengva bus pasiekti sutarimo, netaip, netoks paprastas procesas taryboje. Iki šiol dėrybose jau tarsi yra pasiektas tam tikras kompromisas, būtent sutarima, kad um, saugumo lygis neturi sumažėti Taip pat taryboje diskutuojama dėl taikymo srities ir ba, turime nuogastavimų, kad e, taikymo sritis taps siauresnė. Kai kurie dalykai į taikymo sritį nebepateks. Na ir visą tai rodo, kad e, galbūt ir nelabai tikėtina pasiekti sutarimą pirmojų sutarimų. Aš pirmojų svarstymų aš esu pranešėjęs šiuo klausimu. Ir na, galiu pasakyti, kad mes stengsimės konstruktyvai spręsti visus dar neišspręstus klausimus. Tačiau manome, kad sutarimo pirmojo svarstymų pasiekti nebus lengva, nors turime stengtis tai padaryti. Wir haben zum Klimapaket über Biomasse gesprochen, dass Biomasse nachhaltig Dėl klimato paketo ir dėl biomasės, kuri buvo įtraukta į tą paketą, kuri turi būti e, gaminama tvariai, tai yra minimalus konsensusas valstybėse narėse labai didžiulė konkurencija, kalbant apie paviršių kolegos apie tai jau diskutavo ir dar reikėtų apibriežti viską daug konkrečiau - biomasę. Kaip padaryti taip, kad jos gamyba taptų tvari ir kalbant apie kūro kokybės direktyvą, norėčiau paklausti, ar galime tikėtis jūsų paramos, jeigu iš parlamento išplauktų iniciatyva, nes kol kas komisija tokios iniciatyvos nesima ir ar Europos mastu galima sustiprinti pasitikėjimą, jeigu uh, bus sustiprintas tvarumas. Ir dar galima mažinti šiek tiek uh, konkurenciją tarp sektorių uh, biodujų gamyboje. Sakykime, pieno gamyba konkuruoja su ganyklomis, uh, E, tai sustiprina dirbožėmio problemas. Ar galite įsivaizduoti savo pirmininkavimo metu, kad jeigu parlamentas parodytų iniciatyvą šioje srityje, jeigu tvarumo kriterijai dar labiau būtų sustiprinti ir esate pasirengusi mus paremti, kad taryboje taip pat e, pasidarytų karščiau bent jau šiuo klausimu kalbant. Tai baigėme antrą klausimų turą. Dabar, ponė ministrė, žodis jums. Prašau atsakyti visus užduotus klausimus. Ačiū. Pirmiausia, ponui Šilderiui atsakysiu apie endokrininę sistemą, ardančias medžiagas. Jūs iš tikrųjų sakėte, kad yra sričių, kuriuose jau dabar galime imtis veiksmų. Tai tiesa, mes neturime ignoruoti kylančių problemų. Aišku, turime pripažinti, kad jų yra, na ir nustatyti prioritetus jas sprendžiant. O dėl cheminių medžiagų klausimų, manau, kad iš tikrųjų pirmiausia mes turime surinkti visą informaciją Turime gauti tyrimo rezultatus įvairių cheminių medžiagų, turime turėti pakankamai žinių, kad galėtume imtis veiksmų. Žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra tokių vidinių draudimų, tad jos skatina ir atitinkamų medžiagų draudimą ES lygmenių. Ir valstybės narės teikia informaciją ir komisijai, kad komisija galėtų teikti pasiūlymus dėl cheminių medžiagų draudimo ką gali padaryti Europos parlamentas ir ką gali padaryti valstybės narės. Turime visi stengtis pateikti kuo daugiau informacijos. Taigi aš sutinku su jumis, kad jau dabar galima nemažai nuveikti. Na, ir dėkoju už tai, kad pacitavote vieną veikalą Švedijoje, švediškai. Na, iš tikrųjų, mes e, turime kalbėti apie rietų išteklių veiksmingą naudojimą. Neturime pamiršti to žodžio reti ištekliai. Aš nesu nei per jauna, nei per daug naivi e, kalbėti apie veiksmingą išteklių naudojimą. Žinau, kad e, daugelis jūsų esate susipažinę su McKenzie instituto veikla ir e, jo išvadomis yra numatoma, kad didės vidutinė e, klasė pasaulyje, taigi auks vartojimas ir tam reikės daugiau gamtinių išteklių ir tai atsitiks viskas labai greitai, taigi mes turime kuo greičiau imtis veiksmų ir užtikrinti, kad pakaks išteklių ir mums ir ateinančioms kartoms. Geriau jau dabar imtis veiksmų, nei laukti katastrofos. Taigi tikiuosi, kad man užteks energijos ir tikėjimo šiais klausimais, nors kartais perspektyvos gana niūras. Dėkoju poniai Klas kaip ir sakėte, iš tikrųjų tai programa, kurios užtenka visam gyvenimui, jos užteks ją įgyvendinti. Bet vėlgi mūsų, kaip ir mininkaujančios valstybės užduotis ir jūsų parlamento užduotis suprasti, kad svarbu pereiti prie aplinką tausojančios ekonomikos ir mes turime tikėti, kad tai įmanoma. Turime tikėti, kad galima pakeisti viską, kad galima rasti kompromisą ir kad nebūtina, kalbant apie aplinkosaugą, kalbėti vien tik tai apie draudimus. Mes turime taip pat svarstyti ir įvairias egzistuojančias galimybės ir turime gebėti spręsti keletą klausimų vienu metu. Taigi svarbu nustatyti tinkamą veiksmų kryptį, nustatyti viziją, nors galbūt iš tikrųjų viso gyvenimo mums prireiks tam, kad mes savo tikslus įgyvendintume. Ir dar jūs kalbėjote apie Europos vienybę. Iš tikrųjų dabar negalime sauliaisti nebūti vieningi. Ir turime suderinti ir ES interesus, ir nacionalinius valstybių narių interesus. Tai mes turime uh, turėti omenyje. Mes turime rasti tas rytis, kuriuose galime siekti kompromiso. Tai mums, kaip pirmininkaujančiai valstybei, yra labai svarbu. Mes turime suderinti ES ir nacionalinius interesus. Tai bus nelengva, bet tikiu, kad mums pavyks. Taip pat e, dar buvo paminėtas žinių Tai kad svarbu turėti pakankamai informacijos, pakankamai žinių, visiškai sutinku su tuo. Ir taip pat jūs kalbėjote apie PIK reglamentą ir iš ankstinio sutikimo reglamentą ir kad gana pavojinga būtų pradėti jo peržiūrą. Bendrosios žemės ūkio politikos reformų. kaip užtikrinti, kad iš tikrųjų bus padaryta nauda aplinkai, kad ta reforma padės skatinti ekologiškumą. Na, mes manome, kad svarbu užtikrinti tinkamą finansavimą ir rasti reikiamas lėšas. Ir manome, kad reikia laikytis lankščios pozicijos ir spręsti, kaip naudoti turimas lėšas, taip pat ir pagal kaimo plėtros programą. Tai mes tikrai siekiame, kad BŽUP reforma būtų palanki aplinkai. Pane Kukovič. Labai ačiū už gerus žodžius mūsų adresu. Keitimasis gerąją patirtimi. Taip, mums labai svarbu ir galime keistis gerąją patirtimį, neįrašiau to į programą, tačiau iš tikrųjų yra sričių, kuriuose galime tai daryti. Pavyzdžiui, kalbant apie vandenį, jau šiandien renkasi vandens grupė ir ten jau kalbėsiu apie tai, kas daroma šioje srityje Danijoje bet aš sutinku su jumis, kad reikia nusiteikti pozityviai ir tikėti, kad pokyčiai yra įmanomi. Tai aš tikiuosi, kad mes rasime būdų ir sreičių, kuriuose galėsime pasidalyti gerąją patirtimį ir galbūt jūs turėtumėte pasiūlymų, mes mielai juos išklausysime. Ekologinis dizainas. Apie tai buvo užduotas klausimas. Reikia atitinkamo reglamento, jeigu norime užtikrinti tinkamą įgyvendinimą. Šiandien negaliu nieko konkrečiau pasakyti, dar visų techninių detalių nėra ir aš bent jau asmeniškai nesu dar susidariusi labai aiškaus vaizdo. Tai jokių konkrečių dalykų minėti nenorėčiau. Ir kaip padaryti, kad galėtume gerti daugiau vandens iš krano? Danijoje mes saugome mūsų paviršinius vandenis ir mes manome, kad būtent tai vienas iš svarbių aspektų, užtikrinant geriamo vandens iš čiaupo tiekimą. Žinau, kad yra ir daugiau vietų pasaulyje, kur tas vanduo pakankamai švarus ir geriamas, tačiau ko gero reikės keisti žmonių mąstymą, jų mentalitetą, kad jie e, ryštųsi gerti vandenį iš krano. Na, čia dar yra nemažai neatsakytų klausimų. Ponas Lainin. Jūs teisus pagal septintoje, septintoji aplinkos veiksmų programa, ją parengti netaip lengva, Ir komisijai teko sunki užduotis ir mums visiems jūs parengėte pranešimą šią temą. Na, o dabar svarbu, kad aš komisijai ir tarybai galėčiau pasakyti, kad parlamentas nori, kad programa būtų ambicinga ir visą apimanti. Tai dėkoju Jums už tą spaudimą, kurį aš ir perduosiu kitoms institucijoms. Bet mes tenksimės parengti tarybos išvadas ir jas patvirtinti birželio mėnesį. Mes turime dar laiko detalėms, turime laiko apsispręsti ir dėl bendros krypties, tačiau turime viską spėti mums pirmininkaujant. Na ir dar jūs paminėjote, kad uh, aukščiausių lygmenių šie klausimai turi būti aptariami konkrečiai Europos vadovų taryboje. Ir kaip įtraukti šį klausimą į Europos vadovų tarybos darbo tvarkę. Na, mes žinome, kad vadovai kalbės apie Rio plus 20, tai vyks pirmininkaujant Danijai ir tai yra viena iš galimybių įtraukti mums rūpimus klausimus į vadovų darbo tvarkę. Na ir šis komitetas, aišku, vaidins svarbu vaidmenį teikiant pasiūlymus. Na ir norime, kad ir ekonomikos reikalų ministrai taip pat šios klausimus aptartų. Ponas Arsenis. Jums taip pat norėčiau padėkoti už gerus žodžius ir už tai, kad pabrėžėte kokia svarbi yra Rio plus 20 konferencija. Netrukus jau per artimiausias valandas ir dienas e, sužinosime daugiau detalių ir ES turi sutarti dėl bendros pozicijos Rijo, taip pat turime sutarti dėl konkrečių dalykų, turime parengti atitinkamas tarybos išvadas. Na ir galbūt jūs Taip pat galėtumėte pateikti daugiau informacijos apie tai, ką minėjote savo pasisakymę. Pone Asi, aš žinau, kad mes bendradarbiausime glaudžiai su jumis, žinau, kad jūs esate pranešėja. Kalbėjote apie kriterijus biokūrui. Tai tikrai ne mano kompetencijos klausimas Bet vis dėlto, aišku, aplinkos ministrai turi daryti spaudimą kitiems atsakingiems ministrams, dirbantiems su šiais klausimais. Aš manau svarbu iš tikrųjų užtikrinti, kad tie kriterijai būtų griežti ir kad mes nespręstume problemų vienoje vietoje, taip sudarydami problemų kitoje vietoje. Kalbėjote ir apie biomasę. Galbūt mes išspręsime kūro ar pašarų problemą, ar biomasės naudojamos jėgainėse problemą, bet e, dėl to išnyks miškai, ar bus auginamos kultūros, kurių mes negalėsime vartoti ir panašiai. Taigi mes neturime padaryti žalos kitoms rytims, turime rasti būdus veiksmingai spręsti visas problemas. Stengsiuosi daryti spaudimą kolegoms, sprendžiančios klausimus. Toliau ponas Ado. Kalbėjote apie Seveso 3 direktyvą. Na ir kalbėjote apie dabar egzistuojantį kompromisą ir kad sunku kažkokios dar didesnės pažangos tikėtis. Mes suprantame, kad yra taikymo srities problema ir mes tikrai nenorime, kad būtų sumažintas apsaugos lygis. Tai tiek tikrai e, galiu pasakyti. Mes tikrai nenorime nenaudingo kompromiso, nenorime standartų sumažinimo. Tačiau diskusija vyks, bet kokiu atveju kalbėsime apie tai, kas yra esminiai elementai, kas galbūt ne visai. Tai vėlgi daug techninių detalių susijusių su šiuo klausimu, tai mes turėsime elgtis atsargiai. Man atrodo, kad ir atsakiau visus klausimus. Labai ačiū, ponė ministrė. Brankyda Auken. Tiesiog tobulė atsakymai, nes buvo atsakyta į kiekvieną užduotą klausimą. Norėčiau konstatuoti, kad visi čia susirinkę yra dideli entuziastai. Ir jūs taip pat didžiulė entuziastė ir visas tas jūsų entuzijazmas pasklis visiems 27 valstybių e, atstovams taryboje. Esu įsitikinęs, kad krizė, ekonominė, finansinė, skolos krizė gali būti sprendžiama pereinant prie naujoviškos tvarios ekonomikos. Turime konkrečių pasiūlymų. Tvarumas žemės ūkija, žuvininkystėje e, yra labai gerai. Dirbau šiuose srityse ir žinau, kad su tvaria ekonomika galima uždirbti pinigų, galima sukurti naujų darbo vietų. Mano regione buvo sukurta 15 tūkstančių darbo vietų atsinaujinančios energijos rūšių varuose. Um, Kodėlgi Europoje visur to negalima būtų padaryti. Taigi labai labai didelis jums ačiū. Buvo labai malonu jūsų klausytis, tiek jūsų, tiek kolegų, tiksliau kolegių. Pirmininkavimas jūsų bus tikrai puikus Ką tik buvome susitikę su jūsų kolega kūruojančia sveikatos reikalus. Jūs pademonstravote iš tiesų gerą valią. Jūs konstatavote, kad ribos kad bus bendradarbiavimas su visais, kad ribų faktiškai tarp grupių nėra, mes linkime kuo didžiausios sėkmės jūsų pirmininkavimui ir ne tik pirmininkavimui, nes tai, ką jūs pateikėte, yra labai aukštos kokybės. Ačiū.